Uh, we'll start the meeting with adoption of the... Pradėsime mūsų posėdį šiandien, patvirtinsime darbo tvarkę, bet joje yra šiek tiek pakeitimo aštuntasis punktas. Kai balsuosime, Europos platforma skirta bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasimo nuo jos rytyje gerinti. Dešimtas bus at, ES politikos miestų dimensija, po to šeimų verslo įmonės Europoje, po to socialinio fondo reglamento keitimas dėl jaunimo užimtumo iniciatyvos, o septintas punktas bus EGF paraiškų tvirtinimas. aštuntas punktas, po to dešimtas punktas, po to devintas punktas, o po to šeštas punktas ir septintas punktas. Tokia tvarka bus balsuojama. Vertimas šiandien yra į visas kalbas išskyrus kruatų ir maltiečių. Mes, kaip parlamento užimtumo komiteto narė, esame pakviesti aukšto lygio konferenciją skirtą Europos žmogaus teisų agentūrai ir uh, žiauriam išnaudojimui darbo vietoje Europos Sąjungoje. Antrą birželio ta konferencija bus Briuselėje, ją organizuoja Latvija kaip pirmininkaujanti valstybė kartu su žmogaus teisų, e, kartu su pagrindiniu teisų agentūra ir tarybos generaliniu sekretoriu. Taigi, antrą birželio konferenciją skirta išnaudojimui darbo vietoje, žiauriam išnaudojimui darbo vietoje. 24 kovo protokolo tvirtinimas. Ar būtų komentarų? Ne. Tai tada pradėkime mūsų posėdį vakar vėlai vakare pirmininkaujant, vadovaujant poniai Šartie, vyko dėrybos su taryba dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl jūrininkų, kurie iš dalies keičiamos kelios direktyvos. Ir dabar norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjai poniai Moran Šartie. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš galiu pasakyti kolegoms, kad trilogas vyko puikiai, nes per trilogą mums pavyko susitarti su taryba. Išlaikant parlamento poziciją ir laikantis dėrybų mandato, dėrybų įgaliojimų, kurie buvo mums suteikti. Ir pirmiausia, tai aš norėčiau padėkoti visiems mūsų komiteto nariam už atliktą darbą. Mes vakar jautėm per trilogą tai, kad, tai, kad užimtumo komitete buvo mm, vieningai balsuota dėl e, pasiūlymo teksto ir dėl dėrybinių įgaliojimų. E, tai palengvino mūsų darbą, buvo visų šešėlinių frakcijų, e, buvo visų frakcijų šešėliniai pranešėjai ir buvo aišku, kad parlamentas turi nusistatęs aišku tikslą ir jo siekia. Ir aišku, kad tai buvo labai naudinga ir dėrybose. Pone pirmininkė, noriu pasakyti, kad parlamento poziciją išlaikėme, išlaikėme tuos pakeitimus, kurie buvo parašyti, e, padaryti ir mm, tą tekstą, dėl kurio mes balsavome. Ir čia norėčiau padėkoti komisijos generalinio direktorato direktoriui už tuos paaiškinimus, e, kuriuos gavome per diskusijas. Tema nėra tokia lengva. E, kodėl? Todėl, kad prieš 14 mėnesių maždaug mum nepavyko e, susitarti dėl šios direktyvos. Ir dabar reikėjo pasiekti susitarimą. Socialiniai partneriai ir laivų savininkai e, turi pasirašę susitarimą, tas aišku palengvino mūsų darbą, bet iš kitos pusės tas išorinis susitarimas tai nėra ES direktyva. Aišku, kad mes atsižvelgėme į tą sustarimą ir norime jį įtraukti į e, direktyvą, bet, bet kuriuo atveju tai, kad toks išorinis sustarimas buvo tarp laivų savininkų ir socialinių partnerių palengvino mūsų darbą. Ir kitas dalykas, kuris yra geras, tai yra tai, kad parlamentas į direktyvos projektą pasiūlė įtraukti vieną dalyką, kurio komisijos pasiūlyme nebuvo ir tarybos pasiūlyme irgi to nebuvo. Tai yra naujų informacijos ir komunikacijų technologijų naudojimas, kad būtų komunikuojama su jūreiviais ir tas parlamento siūlymas įtrauktas. Ir e, čia kalba, atskiriamos tos naujos informacijos ir komunikacijos technologijos ir internetas. Tuo būdu mes praturtinome tarybos pasiūlymą. Ir galiausia galiu pasakyti, kad labai džiaugiamės, kad pavyko susitarti dėl šios direktyvos pirmininkaujant Latvijai, nes Latvija buvo nusiteikusi labai atvirai bendradarbiauti ir buvo linkusi vakar per trilogą atsižvelgti į parlamento reikalavimus. Ir įtraukti į tą tarybos parengtą tekstą tai, ką norėjo parlamentas. Kolegiam galbūt būtų įdomu išgirsti, kad buvo išlaikoma smulkaus verslo įmonių svarba mūsų tekste. Taip pat e, mums pavyko išlaikyti tai, kad darbas jūroje yra specifinis sektorius, turi savo specifiką. Taip pat įtraukėme e, esminius dalykus iš tų susitarimų tarp socialinių partnerių ir laivų savininkų ir tą pavadinome bendrų sutarimu, common understanding. Tuo būdu nesutikdami kažkokios ypatingos teisinės bazės tam susitarimui. Parlamentui pavyko taip pat įtikrinti tarybą, kad turi būti saugi darbo aplinka, teisingos, geros darbo sąlygos, orus darbas socialinė apsauga ir profesinis rengimas, kad visos tos sąlygos jūrininkų darbe būtų numatytos. Ir būtent taryba atsižvelgia į šiuos mūsų reikalavimus. Taigi, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti tarybai, komisijai ir norėčiau pasakyti, kad trilogas vyko puikiai bendradarbiaujant nes vakar um, po trilogo visos dalyvavę šalis liko patenkintos. Dėkoju. Socialiniai partneriai įvairiose ES valstybėse narėse, manau, irgi yra patenkinti rezultatų. Jau girdėjau šiandien ryte tokių atgarsių Norėčiau paklausti, ar būtų klausimų, ar kas nors nori pakomentuoti. Pone Guin, ar, ar jūs esate? Ne. Tai tada eikime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra EEE e e, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos ryšiai. Visiško vidaus rinkos sukūrimo kliūtis. Mm, šią nuomonę šiandien svarstome pirmą kartą, tai nuomonė yra pateikęs IMKO komitetas ir dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai Ansander. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, tas tekstas, kurį noriu jum pristatyti, tai yra mūsų komisijos nuomonė, e, IMKO komisijos pranešimui savo iniciatyvą, kurį parengė ponas Andrėjas Švab. E, šis pranešimas skirtas kliūtims, kurios vis dar trukdo geram vidaus rinkos funkcionavimui. Europos ekonominė erdvė be Šveicarijos apima Islandiją, Lichtensteiną ir Norvegiją. Ir taip pat šis pranešimas svarsto e, dvišalius susitarimus su Šveicarija. Visos šios valstybės yra svarbios ES partnerės ir turi galimybę naudotis privilegijomis mūsų vidaus rinkoje. Mums tai irgi naudinga ir šiandien mūsų bendradarbiavimas vyksta gerai. Tie susitarimai yra tvirtas bendradarbiavimo pagrindas. Ta galimybė, kurią šios valstybės turi pasinaudoti mūsų vidaus rinka, kuri yra viena didžiausių pasaulio rinkų, e, tos galimybės yra susiję su keturiom sąlygom. E, asmenys, turtas, e, prekes e, turi galėti laisvai judėti šioje rinkoje. Ir aš susitelkiau ties vienu aspektu, ties laisvų asmenų judėjimu šioje rinkoje. Ir ką mes norėtume pateikti savo nuomonėje. Reikia skatinti Europos ekonominės erdvės šalis ir Šveicariją E, toliau didinti pastangas, perkeliant į, į savo e, teisę ir laikantis tų teisės aktų, kurie reglamentuoja vidaus rinkos veikimą. Ir čia noriu pasakyti, kad Šveicarija pilnai įgyvendino direktyvą dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir e, 13 metų E, direktyva turėtų kuo greičiau perkelti į savo nacionalinę teisę. Toliau, laisvas piliečių judėjimas po 14 metų vasario 9 dienos referendumo Šveicarijoje dėl to laisvo judėjimo ribojimo. Tai turėtų būti mūsų vienas iš prioritetų ir ES turėtų tvirtai laikytis vieno pagrindinių savo principų ir reikalauti laisvo e, piliečių judėjimo. Ir mes turime ir toliau prašyti Šveicarijos, kad jis suteiktų lengvatas darbuotojams, ES įmonių darbuotojams. Dėl tokio judėjimo vienašališki e, Šveicarijos vienašališkos e, Šveicarijos priemonės kruatų atžvilgių negali pakeisti protokolo e, su Kroatija ir taip pat mes skatiname, mes kreipiamės į Šveicariją, kad jinai laikytųsi visų įsipareigojimų pagal Erasmus Plus programą. Mm, Šveicarija ją dabar suspendavo. Mes norėtume, kad jinai vyktų ir toliau ir kad e, jauni Europos ir Šveicarijos mm, žmonės nenukentėtų, kurie dalyvauja šioje programoje. Kitas dalykas, kurį įtraukiau į nuomonę, tai yra būtinumas pašalinti visas kliūtis tarp valstybiniam piliečių judėjimui tarp Šveicarijos ir Europos ekonominės erdvės šalių. Čia reikia e, skatinti kalbų mokymasi, e, siekti, kad darbuotojai būtų geriau informuojami apie galimybę gauti darbą šiose šalise, pasinaudojant be kita ko ir eurės tinklų. Tai tiek, gerbiami kolegos, norėjau pasakyti apie šią nuomonę. Aš gyvenu Elzase, tarp dviejų valstybių, e, kur yra ant dviejų valstybių sienos. Ir man šie e, pasienio problemų klausimai yra labai svarbus. Mano kolegos Vokietijoje, Italijoje, manau, irgi supranta šio reikalo svarbą. Mes norime, kad Šveicarija pasiūlytų konstruktyvų sprendimą mm, šalinant tą referendumo 14 metų vykusio Šveicarijoje neigiamą poveikį ir užbaigdama ir laukdama jūsų ir šeš, e, šešėlinių pranešėjų klausimų noriu e, padėkoti komisijos atstovams iš užimtumo ir socialinių reikalų direktorato, noriu padėkoti savo komandos nariams, o dabar laukiu jūsų klausimų. Uh, thank you. I'll give the floor. To... Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį čia esantiems šešėliniams pranešėjams. Ar ponia Harkin norėtų, ką nors pritarti Aldės, Aldė frakcijos vartų? Noriu tik tai pritarti pranešėjai. Iš tiesų, e, yra susirūpinimo dėl to, kad e, vilkinami teisės aktai e, dėl bendradarbiavimo tarp visų EFTA ir EEA Um, e, Europos ekonominės erdvės e, valstybių. Pranešėjas, pranešėja kalbėjo apie e, Šveicarijos referendumą 2014 m. vasarį ir dėrybų pradžią 2014 m. gegužę. Tai turėtų palengventi daugia šalį, daugia požiūrį. Ir tai turėtų padėti Šveicarijai, palengvinti Šveicarijos dalyvavimą laisvoje rinkoje. Taip pat pritariu pranešėjos um, požiūrį į tai, kad ES turi e, labai e, griežtai žiūrėti dėl laisvo, e, laisvo žmonių judėjimą ir pagrindinio šito principo apsaugojimą. Ir taip pat svarbu įgyvendinti profesinių kvalifikacijų pripažinimo direktyvą. Ačiū. Thank you. Uh, Rina Ronja Kari. No, uh, touch... Dėkoju, Rina Norakari nėra, Tatjana e, Dzenuka iš Žaliųjų frakcijos. Dėkoju. Norime pasveikinti pranešėją e, ir pritarti jai. Mes visiškai pritarėme jos nuomonį. Na, o kalbant apie pastabą dėl ES darbuotojų e, prieigos prie Šveicarijos e, rinkos galimybę dalyvauti, galimybės dalyvauti toje rinkoje ir kalbant apie tą e, referendumą, kuris buvo minėtas vasario 11 dieną 2014 metų, tai manome, kad visi šitie teiginiai apie šios klausimus turi būti pastiprinti sustiprinti. Mes pateiksime pakeitimus šią temą. Ačiū. Thank you. Uh, I'll give the, chair, uh, the floor to... Uh... Dėkoju. Jasdo Vieska, vice pirmininkė. Dėkui, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai Santer už puikiai parengtą nuomonę. E, kurioje apžvelgiami pagrindiniai mūsų bendradarbiavimo su Šveicarija aspektai. Laisvas prekių ir asmenų judėjimas yra pagrindinė mūsų bendradarbiavimo su Šveicarija sąlyga, kuri apima ir tas įvairias programas, kurios vyksta, mokslinio bendradarbiavimo eurės, Erasmus ir kitose srityse. Tos programos yra labai svarbios ES ir Šveicarijos piliečiam tai, kas buvo nuspręsta Šveicarijos referendume, ES to negali ignoruoti, ignoruoti, bet mes turime siekti, kad vis tiek būtų užtikrintas laisvas asmenų judėjimas. Bendra mm, vidaus rinka negali būti naudinga tik vienai pusiai, o nenaudinga kitai. Taigi turime dirbti šią prasme. Pone Štarluk. Ir mes dėkojame pranešėjai dėl, už nuomonę ir pranešimą. Mes e, pritarėme jūsų nuomonį ir ypač, kai kalbame apie e, kliūtis, kurias reikia pašalinti, norint užtikrinti visiems prieigą prie e, bendros rinkos. Dėl kvalifikacijų pripažinimo tai yra svarbus aspektas. Mes Manome, kad mes turėtume Šveicarijai pabrėžti šitą e, punktą Šveicarijai, nes tai palengvintų laisvės, laisvą žmonių judėjimą. E, tai svarbi teisė visoje Europos bendroje erdvėje ir mes visi turime e, laikytis šito principo. Mes norėtume papildyti vienoje ar kitoje vietoje kai ką. Mums labai svarbu, kad pagal horizontą 2020 metų horizontą, e, horizonto programą, e, toje rinkoje dalyvautų ir e, mokslininkai, tyrėjai. Tačiau tai yra tik tai detalė. Bendrai paėmus mums tinka šitas pranešimas ir dėkojame už bendradarbiavimą. Dėkoju. Ar ponas Gerikė prašė žodžio? Pone pirmininkė. Pono Baše vardu norėčiau pateikti šitą pranešimą, šį rytą jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. EKR er vardu noriu pasveikinti šitą pranešimą, kuriame išdėstytos esamos kliūtis, norint e, trukdančios įgyvendinti bendrąją rinką. Šveicarija, Europos ekonominės erdvės e, šalis yra e, vienas iš svarbiausių prekybos partnerių ir mano frakcija labai e, džiaugiasi paminėtais veiksmais, e, kuriais būtų siekiama pabaigti bendrosios rinkos kūrimą. E, dėkoju pranešėjai už puikų darbą Ir manau, kad tai yra labai gera nuomonė apie augimą ir darbo vietų kūrimą. Tai yra bendrosios rinkos pagrindinė kuriama nauda. E, taip pat yra paminėtas referendumas, kuris e, vyko Šveicarijoje 2014 m. vasario 9. Manau, kad mes negalime e, šio balsavimo legitimumo ignoruoti. Kaip išrinkti atstovai, mes turime laikytis demokratinių vertybių, o tai apima ir piliečių teisę į pasisakymą e, į žodžio laisvę apie tai, kaip vyko referendumas, kai turi būti panaudojami jo rezultatai šios, šios nuomonės formuluotėse nepas, nepažymima šita pagrindinė teisė ir neišreiškiama žinia mūsų piliečiams e, ir šios vienos didžiausios mūsų prekybos partnerės e, gyventojams. E, teisės viršenybę turime gerbti, tačiau taip pat turime pripažinti, kad netgi nuo to laika, laikotarpio, kai buvo sukurta Europos ekonominė erdvė, Europos Sąjunga labai smarkiai pasikeitė. Ir šitie pokyčiai davė ir daug naudos, tačiau taip pat turime pripažinti ir spręsti iššūkius kilusius dėl, ne, to, dėl to, tų pokyčių, siekdami užtikrinti sklandų bendrosios rinkos ne, funkcionavimą. Ir e, noriu padėkoti Jums už bendrą darbą ir lauksiu bendradarbiavimo per ateinančias savaitės. Dėkoju. Dominik. Dėkui, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Aš pritarčiau iš dalies prieš tai kalbėjusiam kolegoms. Šveicarija nori apsisaugoti ir manyčiau, kad visai protingai nori. Piliečiai 14 metų 9 vasario referendume Šveicarijoje išreiškė savo nuomonę ir man labai keista, kad jūs čia išdrįstate suabejoti Šveicarijos laisvai išreikštą valią, kurią Šveicarijos piliečiai išreiškė siekdami įtvirtinti savo valstybės interesus. Mūsų Šveicarijos referendumas neliečia. Šiandien, mes, mm, šiandien 7 gegužės. Netoli gegužės 29 2005 metais, gegužės 29 prancūzijos piliečiai referendume pasakė ne Europos konstitucijai 54 procentų balsų dauguma jūs, parlamentarai, esate tiek dešiniųjų, tiek kairiųjų atstovai, išrinkti žmonių ir jūs matote, kad žmonės priešinasi Europos, Europos projektui. Kyla įvairūs populistų minėjimai, e, e, populistų judėjimai ir aš norėčiau įspėti, kad mes turime elgtis protingai ir atsižvelgti į laisvą valią išreikštus piliečių norus. Dėkui. E, Madam Bankė. Pone Bankė žaliųjų. Jūs buvote sąraše, tačiau nenorite nieko pridėti. Tada pereiname prie balsavimo. No. Yes, deadline for amendments to... Uh... Pakeitimų terminas yra Dėl šito e, Europos ekonominės erdvės Šveicarijos e, pasiūlymo pakeitimų terminas yra 12 valanda. Pone Jezlovevska. Pone pirmininkė, prieš mum pereinant prie balsavimo, norėčiau šiek tiek suabejoti kai kuriuo dalyku. Tai yra mūsų komiteto darbas dėl dviejų dokumentų, dėl kurių mes šiandieną balsuosime. Ir e, mes kalbame apie Europos platformos e, e, skirtos bendradarbiavimui nedekoromo darbo prevencijos ir grasimo nuo jos rytyje gerinti sukūrimas ir taip pat dėl smulk, smulk, šeimos verslo įmonės Europoje dabartinis darbo metodas mūsų komitete nėra įprastas. Šitos temos yra labai svarbios, tai yra svarbiausi sektoriai ir aš norėčiau priminti kolegoms, kad ateityje mes turėtume ne, nemažinti savo standartų. Mes Nes tai labai smarkiai įtakoja dokumento kokybę. Mes visada turime visada sakome, kad norime gero darbo ir todėl mes e, negalime nuleisti savo standartų savo komitete. Pone Santer. Dėkui, ponė pirmininkė, kad suteikėt man galimybę atsakyti į kolegų išsakytus komentarus, baigiant mūsų diskusiją dėl santykių su Šveicarija. Noriu padėkoti kolegoms už jų pasisakymus ir netrukus turėsime galimybę įvairius šiuos klausimus aptarti. Visi mes e, sutinkame su tuo, kad Šveicarija yra privilegijuotoji ES partnerė. Aišku, kad mes negalime abejoti Šveicarijos referendumo rezultatais, bet turime rasti e, priemonę, kaip mum toliau elgtis, kad tiek ES, tiek Šveicarija toliau tęstų bendradarbiavimą. Ir užbaigdama pasakysiu tiems, kurie galvoja, kad neturėtume kištis į tokius dalykus, noriu pasakyti, kad kiekvieną dieną 249 tūkstančiai Europos piliečių vyksta dirbti į Šveicariją. Taigi mes turime skirti dėmesį tiem piliečiam ir jų darbo sąlygom. Tai yra ir mūsų, ir Šveicarijos klausimas. Dėkui. Yra dar norinčių pasisakyti, tačiau manau, kad mes turime pradėti balsuoti, nes šiandieną tiek daug balsavimų vyksta parlamente. Taigi balsuokime. Okay. Uh, who... Kągi, kas um, nedalyvavo posėdžio pradžioje, norėčiau tik informuoti Jūs, kad balsavimo sąrašuose yra pakeitimų. Aštuntasis punktas, tai yra tiesiog keičiasi seka. Dėl aštuntojo punkto balsuosime pirmiausia, po to dėl dešimtojo, dėl devintojo tada, dėl šeštojo ir paskui dėl septintojo. Viskas yra sužymėta jūsų balsavimo sąrašuose, tiesiog norėjau dar kartą paaiškinti tiems, kas galbūt dabar mato pakeitimų palyginti su ankstesniais sąrašais. Taigi pradėsime nuo a, kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisas AE. Kas už, prieš, susilaikę. Patikrinkime balsavimą dėl šio kompromiso, pradedame balsuoti. Two EPP too many. Per daug dviem EPP atstovų. Vienu dabar per daug. vis dar per daug vienu EPP balsu. Okay. And it's carried. Patvirtinta didžiąją daugumą. Toliau AF kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Kompromisas AG, kas už, prieš, susilaikę, patikrinkime balsavimą dėl šio kompromiso, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta vieno balso dauguma. E, toliau AI. Kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime dėl kompromiso AI. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Atmesta bet kuriuo atveju because of aging. Sorry. Atsiprašau, sako pirmininkė, pamirškime apie šį kompromisą, nes jis e, šiaip ar taip atkrenta. Dabar kompromisas AH. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Toliau. Dvyliktasis pakeitimas. Dvyliktasis pakeitimas. Taip, kas už? Prieš susilaikę, atmesta. AJ kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AL kompromisas. AK kompromisas kas už, prieš, susilaikę, Patvirtinta. Toliau AL kompromisas. 287 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Norite pasitikrinti, ar ne? Man atrodo, buvo viskas aišku, bet galime patikrinti. Pradedame balsuoti. 287 pakeitimas. Baigiame balsuoti. AL kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Kompromisas AM ir AMA. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. N kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. AO kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, pat, atvesta. Patikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienu balsu. AP kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Patikrinkime, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta vieno balso persvara. AQ kompromisas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime. AQ kompromisas. Pradedame balsuoti. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. Patvirtim. Patvirtinti devinių balsų persvarą. AR kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. kompromisas ir ASA. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Jis e, jau atkrenta, nes buvo patvirtintas kompromisas AI. Pereinam prie AT kompromiso, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AU kompromisas kas už, prieš, susilaikę, turime patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas šis kompromisas. Toliau AV kompromisas. Kas už, prieš, susilaikę, pritarta. 458 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikrinkime dėl šio 458 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Keturi šimtai penkisdešimt devintasis pakeitimas, kas už? jis atsimtas. Keturišimtai šešdešimt pirmasis pakeitimas neatsimtas, nebuvo atsimtas. Gerai, balsuojame dėl 461 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Nesuprantu, turime balsuoti elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Ir baigiame balsuoti. Atmesta. 34 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Patikrinkime dėl 34 pakeitimo. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. AW kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę patvirtinta. 35 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę atmesta. 466 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime dėl 466 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 78 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime, balsuokime dėl 78 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Socialdemokratų per vienu daugiau, per daug e, vienu balsu, dabar viskas gerai, e, šiam pakeitimui nepritarta vienu balsu persvara. E, <clears throat> amendment. 80 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 79 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 81 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 82 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 83 pakeitimas. Norite patikrinti dėl 82 pakeitimo. Gerai, balsuokime. Baigtas balsavimas. Atmestas šis pakeitimas. Toliau 83 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Toliau B kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę, atmesta, ne, patvirtinta, sako pirminkė. Toliau C kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 94 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, nesuprantu, balsuokime dėl šio pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigtas balsavimas. Patvirtintas šis pakeitimas. Balsuokime dabar. Dėl 92 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime dėl 92 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigtas balsavimas. Taip. Atmesta. 93 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime dėl 93 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. D. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. E. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. F. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. FA kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šimtas, šim, šimtasis pakeitimas kas už, ne, ne, jis atkrenta šis pakeitimas. Šimtas antrasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 103 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 104 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. H kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. G kompromisas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 113 pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Bet pasitikrinkime dėl 113 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas e, baigtas. Atmesta vieno balso persvara. 117 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 119 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Pasitikrinkime 119 pakeitimas. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 40 už, 11 prieš. 120 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Į kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. J kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. K kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Toliau 131 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. Patikrinkime dėl 131 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas šis pakeitimas. 133 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikę, atmesta. Patikrinkime. Dėl 133 pakeitimo balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dviem balsais. 135 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 136 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime dėl 136 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 137 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 138 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, nesuprantu. Balsuokime elektroniniu būdu dėl 138 pakeitimo. Pradedame balsuoti ir baigiame balsuoti. Rezultatas štai koks. Ačiū. 139 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Patikrinkime dėl antrojo pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. L kompromisas, kas už, prieš, susilaikę. Nesuprantu, turime patikrinti elektroniniu būdu dėl L kompromiso. Okay, perhaps I want. Kągi, L kompromisas pradedame balsuoti. Luxemburg. L kompromisas kaip Luxemburgas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Taip kažka, kažkas buvo neaišku. Tikriausiai dėl mano kalties. Toliau N kompromisas. Ne, ne. Jis N kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. Toliau M kompromisas. Kas už? Prieš susilaikę patvirtinta. 149 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaikę, patvirtinta. Šimtas penkisdešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Šimtas penkisdešimt ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. O kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. P kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Q kompromisas. Kas už? prieš, susilaikę, pritarta. 175 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 177 pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, be žodžių socialiniams partneriams e, tinkama struktūra. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. Tuomet antroji dalis atkrenta, toliau e, R kompromisas, kas už, prieš, susilaikę patvirtinta. S kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. T kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. U kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. V kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. W kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. X kompromisas. Ne. Dar 13 pakeitimas prieš tai. 13 pakeiti, pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime dėl 13 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dviem balsais. X kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Y kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Du šimtai septynioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Du šimtai aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 219 pakeitimas. Ne, pasitikrinkime dėl 218 pakeitimo, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas šis pakeitimas trim balsais. 219 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, Atmesta. 220 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Z kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AA kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 229 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Pastikrinkime dėl šio pakeitimo, nesu tikra. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta dviem balsais. A, B kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. ABA kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, pritarta. Bet pasitikrinkime. Dėl ABA kompromiso pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 22 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 200, 238 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 239 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AC kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. AD kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 246 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. We vote amendment 8. Balsuojame dėl 18. Ne, aš, dėl 18 dabar pakeitimo balsuokime. Pra, kas už prieš, sus... dar kartą, kas už 18 pakeitimą, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir toliau 247 e, ir 19 pakeitimai, balsuokime dėl, dėl jų kartu, kas už prieš, susilaikė, patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Patikrinkime dėl 20 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Ir baigiame balsuoti. Pritarta šiam pakeitimui. 76 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 77 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Ir dabar balsuokime dėl viso šio pranešimo projekto su pakeitimais. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. And the vote is... Baigiame balsuoti. 44 už, 5 prieš ir 2 susilaikę. balsavimas dėl e, teisėkros rezoliucijos, kas už, irgi balsuokime vardiniu balsavimu. Baigiame balsuoti. 44 už. Dėkuoju. Steiksiu žodį ponui Pirinskį, jeigu jis uh, norėtų ką nors pasakyti prieš mums priimant sprendimą dėl dėrybų. Prašom. Ačiū pirminkę. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti už labai aktyvų dalyvavimą šioje procedūroje ir labai Esu dėkingas už rimtą solidžią paramą, kurios sulaukė šis pranešimas. Ir e, tikiuosi, kad bus nuspręsta toliau tęsti trišalį dialogą, nes e, mano nuomonė ši e, tema turi būti vienas svarbiausių prioritetų mūsų darbo tvarkėje ir turime daryti viską, kad jau pereitume prie paskutinio šios platformos kūrimo etapo. Buvo įdėta nemažai darbo renkiant šiuos dokumentus kartu su šešėliniais pranešėjais pavyko sukurti pasitikėjimų grįstus e, santykius ir e, manau, kad šis dokumentas gana kokybiškas. Ne, nežinau, kokiu bebūtų nuogastavimų ir abejonių pradžioje pavyko jas įsklaidyti ir e, sulaukti paramos. Dėkuoju, ponė Pirinski. Ir dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti darybas su taryba. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Rezultatas toks. 43 už, 3 prieš, 4 susilaikę. carbon neutral. Uh, was that all? Congratulations. Thank you. Thank you for taking part in the... Dėkuoju už balsavimą. Dabar pereikime prie kitų mūsų darbo tvarkės klausimų. Dešimtasis darbo tvarkės punktas – tai es politikos miestų dimensija. Oh. So we vote on implementation. How many votes do we have? Ten. Now we are back on the, uh, uh, the, uh, uh, the rest of the uh, voting list. Taigi dabar likęs balsavimo sąrašas pagal naują tvarką. Pradėsime nuo ES politikos Um, ES politikos miestų dimensijos. Ir tada kalbėsime apie devintą šeimos verslo įmonės Europoje ir tada e, Europos socialinio fondo um, mm, fondą taisantis reglamentas ir jaunimo iniciatyva ir toliau globalizacijos e, fondo nuomonės. Taigi dabar pakalbėkime apie ES politikos miestų dimensiją. A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. B kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. A kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikę priimta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Aštuntasis pakeitimas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis. Skatina investicinės programas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis prasideda independent from. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. CA kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. M kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis kompromis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Į kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. J kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime 15 pakeitimą. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. Šešioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 17 pakeitimas, 18 pakeitimas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Ask the Commission Rural Areas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Antroji dalis. By reducing in these fields. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. E kompromisas. Dvidešimtasis pakeitimas, atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. E kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. K kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. L kompromisas, kas už, Kas prieš? Susilaikė priimta. Trisdešimtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trisdešimt pirmasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 32. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 34 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 38 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 41 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, nematau. Patikrinsime, balsavimą pradedame dėl 41 pakeitimo. Balsavimą baigiame. Priimta. 43 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. G kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Keturiasdešimt septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 49 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę. Turime balsuoti dėl 49 balsavimą pradedame. Baigiame. Penkiasdešimtasis pakeitimas 50 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Penkiasdešimt antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Patikrinkime 52 pakeitimą, pradedame. Baigiame atmesta. D kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimt, penkiasdešimt penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime 55. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Toliau paskutinis balsavimas dėl 58 e, pakeitimo dalimis. Pirmoji dalis yra Note Stat EU Added Value. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Priimta, atsiprašau. Antras, antroji dalis. Believes that EU policies ir regional policies. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Na ir galutinis balsavimas vardinis. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta 44 balsais. Dėkoju. Dabar pakalbėsime apie še... E, balsuosime dėl šeimos verslo įmonės Europoje pakeitimų ir kompromisų. Are you ready? We start with amendment 1. Uh, those in... Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Patikrinkime. Pradedame. And the vote is closed. Baigiame. Dviejų balsų persvara yra priimta. Pone pirmininkė, norėčiau, kad jūs iš tiesų žiūrėtumėt, kad balsuotų tik parlamento nariai, parlamentarai. Thank you uh, for that remark. Uh... Dėkoju šią pastabą ir praėjusį kartą tas pats buvo. Toliau antrasis pakeitimas - balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Part one, whereas families... Whereas family businesses, corporations, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. And whereas free of charge, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Patikrinkime. Septintai pakeitimą. Balsavimą pradedame. Baigiame balsavimą. Ar kilo sunkumų? Balsavimą baigiame. Atmesta. A. Kompromisas. Aštuntasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Aštuntąjį aštuntai pakeitimą patikrinkime. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. C kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dvyliktasis pakeitimas kas už. Patikrinkime vienuoliktąjį pakeitimą. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. B kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 21 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Patikrinkime 21 pakeitimą. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Atmesta. Šešių balsų persvara. 22 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 23 kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 24 balsavimas dalimis pirmoji dalis. Whereas it is crucial the family. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Patikrinkime. Pirmoji dalis. Whereas it is crucial. Balsavimą pradedame. turime dar kartą pradėti techninę problemą. Taigi dar kartą balsuojame. Balsavimą baigiame. Priimta. Antroji dalis. Notably the scope 600,000 jobs. Taigi balsuojame dėl antrosios dalies, notably the scope ir taip toliau. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Patikrinkime antrąją dalį. Balsavimą pradedame, baigiame. Priimta. Toliau 31 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę. Dar kartą pabandykim. 31 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Patikrinkime 31 pakeitimą, balsavimą pradedame. Baigiame. Priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 32. Pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. D kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. E kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Keturiasdešimt penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. We check Pasitikrinkime 45 pakeitimą. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Keturiasdešimt devintasis. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 50 balsuojame atskirai. Pirmoji dalis, having identified within the family, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pasitikrinkime, 50 pakeitimas, pirmoji dalis, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Antroji dalis. Lowering the gift and promoted. Kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Antroji dalis, pakeitimas 50, balsuojame. Balsuoti baigiame. Priimta. 25 už. Amendment. 51 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 52 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 55 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 57 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. F kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. G kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė Priimta. Septynesdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, laikė priimta. 71. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 107. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 73. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. 74. Kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Patikrinkime 74. Balsavimą pradedame. Balsavimą baigiame. Priimta. Septyniasdešimt penktasis, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Balsavimą Pradedame dėl 75 pakeitimo. Baigiame. Priimta. Septyniasdešimt šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 77. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 79. Pirmoji dalis. Be žodžių Reduced Inheritance and Gift Taxes. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis. Patikrinsime 79 pakeitimo antrąją dalį. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. 80. Kas už, kas prieš, susilaikę. Galbūt atmesta. Patikrinkime 80 pakeitimą. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 81 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 82. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 83. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. 84. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. H kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime H kompromisą. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Aštuoniasdešimt šeštasis pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė. which replaces Amendment 85. The voting list says we have to vote, right? Yes. So we vote. We vote. We, vote. we repeat the vote on Amendment. Pakartokime balsavimą dėl 86 pakeitimo. Jis net krenta. mes turime balsuoti dėl naujosios dalies. Taigi balsuojame dėl 86 dalies pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 87 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Patikrinkime 87 pakeitimą. Balsuoti pradedame. Pirmininkė, atsiprašau atrodo, kad H kompromisas pakeičia 85, o tai reiškia, kad visi kiti atkrenta. Todėl balsuojame tada. Tai nėra 85 pakeitimas, jis buvo pakeistas kompromisu, tai yra, reiškia 4 A. Taigi e, buvo balsuojama ne, dėl, ne kaip dėl 85 pakeitimo, bet dėl 4A kompromiso. Ir dabar balsuojame dėl visų kitų pakeitimų. Gerai, balsuojame dėl 87 pakeitimo. Kas už? E, dar balsavimas vyksta. Dabar jau galime baigti balsuoti. Ačiū. Atmesta. 88 pakeitimas. Dėl jo taip pat balsuoti taip. Kas už? Kas prieš? Susilaikę priimta. 90, 93. 93. Amendment 93. 93 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. 94. Kas už? Kas prieš susilaikę priimta. 95. Kas už? kas prieš susilaikę priimta. 97. kas už, kas prieš susilaikę priimta. 97. kas už, kas prieš susilaikę priimta. Patikrinsime 97 pakeitimą. Pradedame. Baigiame. 98 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Patikrinkime. 98 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Šimtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Šimtas pirmasis, kas... Na, patikrinkime šimtas pirmąjį. Šimtąjį. Patikrinkime šimtąjį. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 101 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 103 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 104 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 105 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 106. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar nuomonės, pakeistos nuomonės projektas, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta keturiais balsais. Okay, we vote on the question for oral Toliau, dabar balsuojame dėl klausimo, ehm, dėl žodinio užklausimo, dėl jaunimo iniciatyvos, vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Visi balsavote? Visi balsavote, taip? Dėkoju. Balsavimą baigiame. Priimta. Fantastiška, mes vieningi. Kitas klausimas. Septintasis klausimas. EGF laiško, kas už, tai yra Europos globalizacijos padarinių fondas elektroninis balsavimas, kas už. O kas nenubalsavo, prarado šitą galimybę, nes balsuoti baigiame. Priimta 45 balsais. Tai buvo paskutinis dokumentas, dėl kurio balsavome, buvome visiškai vieningi, balsuodami dėl paskutinių dviejų dokumentų nuostabu. Thank you for taking part in the voting session, but now we will proceed. Dėkuoju, kad balsavote. Toliau tęsiasi mūsų įprastinis posėdis. Taigi, mum dar liko kitų temų, tarp jų Europos mikrofinansų priemonės progres svarstymas. Turime atstovus iš komisijos, iš konsultacinės firmos, kurie atliko vidurinio laikotarpio priemonės progres įgyvendinimo vertinimą. Ir turime Prancūzijos finansų tarpininkavimo firmos atstovą ir mm, atstovą įmonės, kuri pasinaudojo šiais mikrokreditais Briuselyje. Kiekvienam kalbėtojui suteiksiu penkias minutės. Pirmiausia, noriu suteikti žodį Europos komisijai, poniai Andrėjai Mayer. Jis vadovauja darbo grupiai, kuri užsima verslumu, mikrofinansais ir daugeliu kitų dalykų. Taigi žodis poniai Mayer, prašom. Dėkuoju. manęs paprašė trumpai pristatyti Europos mikrofinansų priemonę progresas. Jinai buvo patvirtinta dešimtų metų viduryje, kaip tik vykstant kriziai. Siekiant skatinti užimtumą ir socialinę įtraukti, ši programa nori kad galimybė gauti mikrokreditus atskiriems asmenims, taip pat iš pažydžiamų grupių, būtų paprastesnė. Tie kreditai, mikrokreditai būtų e, skiriami arba įkurti naujoms įmonėms, arba tiesiog veikiančių įmonių veiklai. 500 milijonų eurų mm, dabar yra kreditų Europos e, fondų įnašas yra 100 milijonų, Europos investicijos banko irgi 100 milijonų. Taip pat ši priemonė numato garantijų teikimą ir e, tos garantijos turi sverto efektą. Jei vienas euras tenka garantijai, tai mikro paskolos m, mm, sverto dėka e, padvigubėja. Mm, šią priemonę valdo Europos investicijų fondas. Jis tiesiogiai neduoda mikropaskolų mm, verslininkam, bet dirba su tarpininkais valstybėse narėse. Tai gali būti bankai, ne bankai. Mm, smulkiau ponas Erikas Eriksonas pristatys, kaip ta sistema veikia ir būtent tie tarpininkai ir jau konkrečiai suteikia paskolas, mikropaskolas verslininkams. Dabar yra 76 mm, mm, veiklos vykdomo 16 tarpininkų. Tas projektas vykt, Tas projektas vyksta 22 valstybėse narėse. Jei, pavyzdžiui, valstybė narė nėra mikrokreditų mm, teikėjo ir tarpininko, tai mm, ta sistema ir neveikia. Taigi mes dabar esame išdalinę 6 tūkstančius paskolų už 500 eurų 500 milijonų eurų. Tų mikro paskolų dydis yra mažesnis negu kad iš pradžių buvo planuojama, bet um, tai įrodo, kad um, būtent tais mikro kreditais pažeidžiamos grupės ir naudojasi, nes mm, jie nori mažesnių paskalų. E, tie skaičiai, kuriuos matote, e, yra apie individualius paskolų ėmėjus, ne apie įmonės. Matote, kiek vyrų, kiek moterų yra e, verslininkų. E, žmonės, kurie anksčiau nedirbo ar buvo neaktyvus rinkoje, dabar 60 procentų išaugo tokių žmonių žimtumas dėka šių paskalų. Ir galima sakyti, kad mikrofinansų priemonė progres pasiekė savo tikslą. Karina Atstrom savo e, pristatymę daugiau pakalbės apie šios aspektus, dabar žiūrint į ateitį. Easy programa, e, kuri naudojasi irgi mikrofinansais, tai jinai susideda iš trijų dalykų, tai yra garantijos ir finansuojamos priemonės, toliau finansavimas kuriant pajėgumus e, ir pagal ją galima gauti paskolas ir kapitalo ir paskolas nuo savam kapitalui e, stiprinti e, pajėgumams. Dabar visos mikrofinansinės lėšos yra pergrupotos ir apima vieną programą, Anksčiau jos buvo išbarstytos per įvairias iniciatyvas ir vis, įvairius generalinius direktoratus. Kokių dar savybių turi EASY? Tai yra konkretus finansinis instrumentas socialiniam įmonėm, finansuoja pajėgumų kūrimą tas yra numatyta pagal naują programą. Toliau Europos parlamentas į konstatuojamasias dalis dokumento įrašė nuostatą dėl per didelio įsiskolinimo, o mes dar nurodėme mm, reikalavimą, kad duodami e, kreditus, mikro kreditų tarpininkai laikytųsi sažiningo verslo praktikos. Taip pat yra sugriežtinti mokymo ir kuravimo reikalavimai, kad žmonės gavę pinigus nebūtų palikti likimo valiai, kad jiem būtų padėta tas lėšas tinkamai investuoti. Dėkui. Thank you, Madam Mayer. Uh, I'll now give the floor to... Ačiū, poniai Mayer. Dabar suteiksiu žodį Europos investicijų fondo atstovams apie uh, mikrofinansų priemonės ponas per Erik Erikson. Dėkuoju. Uh, pateiksiu Jums informacijos apie EPMF priemonės įgyvendinimą kaip uh, mikrofinansų investicijų e, vadovas. Kai pradėjome renkti įgyvendinimo strategiją, norėjome, kad jie prieptų daugelį įvairių produktų, nes e, rinka 28 valstybėse narėse yra įvairi. Yra daug įvairių bankų, nebankinių įstaigų, e, įvairių finansinių E, tarpininkų, komercinių bankų, mikrofinansų priemonių institucijų ir e, vystimosi agentūrų. Yra labai daug įvairių tarpininkų, e, kurie dirba su labai skirtingais instrumentais, priemonėmis, tai yra įvairios paskolos, pavyzdžiui, paskolos susijusios su nuosavu kapitalu, Yra įvairių priemonių, e, kuriomis siekiama padėti mažoms ir vidutinėms e, įmonėms e, ir institucijoms. Standartiniai standartinis produktas atitinka Anglijos teisę ir teikiamas anglų kalba, be to vadovaujamas pagrindinėmis rinkos sąlygomis ir taip toliau. Taip pat siūlomos garantijų priemonės, kurios užtikrina rizikos e, draudimą diversifikuotose mikropaskolų portfeliuose. E, taip pat e, mikropaskolos tvirtinamos nedalyvaujant PMF, tą daro atskiri finansiniai tarpininkai. Taip pat yra sukurtas paprastas nuostolių dengimo mechanizmas, E, kuriame galioja iš anksto sutartos e, susigražinimo normos. E, šios priemonės yra teikiamos nemokamai, kad būtų skatinamas papildomos rizikos prisėmimas ir šios priemonės yra skirtos visų rūšių finansiniams tarpininkams. Taip pat e, taikomos įvairios paskatos, skatinamieji mechanizmai, kad e, būtų teikiamos mikropaskolos, pavyzdžiui, kas dėl garantijų priemonių yra numatyti įsipareigojimų mokesčiai. Jeigu nebus pakankamai išnaudojama tokia garantija, yra numatytos baudos. Taip pat e, yra tam tikri mokesčiai už ankstyvų, ankstyvą gražinimą. Taip pat yra taikomi skatinamieji mechanizmai, kad e, būtų e, kuo labiau e, naudojamas šiomis paslaugomis ir galioja bendra finansavimo reikalavimai, kad mikropaskolas teiktų ne pati EPMF priemonė, bet kad būtų kofinansuojama įvairių institucijų. Dabar dėl EPMF gyvendinimo struktūros. EPMF, EF e, e, e veikia kaip EPMF um, fondų valdytoja, valdytojas uh, Luksemburge mm, yra ir kitų akcininkų, bet iš esmės uh, be abejo uh, fondo, į fondą gali įstoti ir trečiųjų šalių investuotojai siekiama užtikrinti gerus socialinius santykius, bet e, kartu ir e, tinkamai gyvendinti fondų tikslus. Yra skiriama biudžeto dalis, e, kurios vėliau nebeliks dėl gana didelės rizikos susijusios su pirmaisiais portfeliais. Ta rizika kinta laikę. Matote pirmuosius EPMF gyvendimo rezultatus. E, šalis, e, sutarčių skaičius, e, mikropaskolų gavėjų skaičius tūkstančiais ir dešinėje taip pat matote apimtis milijonais eurų. Taip pat įdomu pastebėti, kad jeigu padalytume šį ketverių metų gyvendinimo laikotarpį į dviejų metų atkarpas, pamatytume, kad um, yra didelis padidėjimas, kalbant ir apie socialinių santykių kūrimą, ir apie paskolų gavėjų skaičių didėjimą, bei kitus rodiklius palyginti su pirminiais etapais. Taigi, matote, kad uh, E, tikrai esame tinkamame kelyje, kad įgyvendintume užsibrieštus e, tikslus. Matote, kad e, kovo, šių metų kovo prognozijas buvo įgyvendintos ir toliau siekiama mūsų nustatytų tikslų. Dabar, kalbant apie išvadas, manome, kad pati koncepcija yra veiksminga, jau dalyvauja daugiau nei 50 tarpininkų 22 šalise ir e, manome, kad tikrai pasieksime 500 milijonų eurų naujų mikropaskolų e, tikslo, e, naudojantis, teikiant tokias priemonės kaip paskolos ir garantijos. Uh, Manome, kad numatytas garantijų biudžetas, kuris sudaro 23,6 milijono eurų, bus nepakankamas paklausai patenkinti. Manome, kad sunkiau sekasi gyvendinti šią priemonę su bankais nei su kitomis institucijomis, todėl kad bankai yra labai dideli, o mikropaskolos yra labai nedidelės, todėl mikropaskolos negali konkuruoti su didesniais bankų siūlomais produktais. Taip pat e, e, nuosavų e, lėšų produktai yra sunkiai gyvendinami, nes reikia stiprinti pajėgumus, tačiau tam sunku rasti bendrą investuotojus, kai kurie fondai yra steigiami be akcijų, akcinio kapitalo, todėl tokiams institucijoms sunku E, dirbti šioje srityje. Ačiū. Dabar e, steiksiu žodį poniai Karin Atstrom, kuri yra Europos politikos ir ekonomikos departamento konsultantė. Ji pristatys e, Rumble programą. Dėkoju. Kalbu apie ETMF mikrofinansavimo programą kaip tarpinį e, vertintoje. Kaip e, vertintoje tik šiek tiek pridursiu prie jau išdėstytų dalykų. Tarpinis e, e, vertinimas buvo inicijuotas Europos komisijos ir mūsų paprašyta įvertinti EPMF e, įgyvendimo veiksmingumą, tvarumą, rezultatų tvarumą iki 2013 metų birželio mėnesio. Kaip ką tik sakė ponas Erikson, buvo gana didelių pokyčių, kalbant apie apimtis Bet e, mūsų išvados dėl pirmojo tarpinio laikotarpio e, demonstruoja, kad bus e, sulaukta gana įdomių gerų rezultatų patiems mikropaskolų gavėjams. Nagrinėjome, ar dėl šios priemonės atsirado daugiau galimybių gauti finansavimą tikslinėse grupėse. Tokių įrodymų neradome buvo atlikta apklausa tarp mikropaskolų gavėjų ir atsižvelgiam į visus pamastymus, į visus kriterijus, kad gana sunku kartais susisiekti su tokiais paskolų gavėjais. 56 e, procentai e, gavo tokią paskolą, nes mano, kad kitur nebūtų gavę paskolos, jų yra bandę ir jiems nepavyko gauti paskolos. Taip pat e, šią priemonę naudojasi įvairūs mikroverslininkai. Neturime duomenų, ar šią priemonę daugiau naudojasi neįgalus asmenys. Pažeidžiamumo e, savoka šiame kontekste yra gerokai platesnė ir yra aišku, kad, e, tarkim, nagrinėjant apklaustų e, mikropaskolų gavėjų pajamų lygį, iš viso 43 procentai turi pajamas žemiau skurdo ribos, kurią nustatė Eurostatas, kai ES vidurkis tokių asmenų yra 18 procentų. Taigi akivaizdu, kad ši priemonė tikrai yra naudinga bent jau finansinių požiūrių pažeidžiamoms grupėms. Kas dėl socialinės ekonomikos paramos, šių tikslų nesiekti ir jie nebuvo pasiekti Manome, kad e, jeigu būtų daug, daugiau pastabų, e, pastangų dedama tam, kad būtų pasiekti šie tikslai, jeigu būtų mažiau tarp, tuomet būtų mažiau tarpininkų, kurie naudotųsi šią mm, priemonę, būtų mažiau sutarčių pasirašoma. Kas dėl poveikio mikropaskolų gavėjams, e, išvada yra tokia, kad e, ši priemonė padeda bedarbiams e, susikurti savo verslą. E, kai kurie šių asmenų, kai pateikė paraišką dėl kredito, jau turėjo savo verslą, kiti buvo bedarbiai. Kol kas praėjo tik metai, todėl dar sunku įvertinti, kas bus toliau Mūsų e, vertinimu tik 4 procentai įkurtų įmonių e, nebeveikia, bet e, dar pažiūrėsime. Pusė verslo įmonių gavusių paskolas buvo jaunesnis nei šešių mėnesių, taip pat atlikome įvairių tyrimų, kad nustatytume, kiek E, mikropaskolos buvo naudingos e, steigiant e, verslą, jį išlaikant, gaunant investicijų ir viso savo tyrimo metu skiriame dėmesio būtent šiems klausimams, taip pat, kai apklausime respondentus. Kai atlikome apklausą, daugelis respondentų minėjo, kad padidėjo jų apyvarta, 40 procentų minėjo, kad padidėjo pajamos dėl to, kad jie buvo gavę tas mikropaskolas. Tai be abejo irgi geras rodiklis, kad ateityje ši priemonė gali būti naudinga skolininkams. Jeigu panagrinėtume tarpininkų naudą, jų gaunama nauda, ypač mažesni tarpininkai minėjo, kad e, teikiant e, paraišką dėl garantijos arba paskolos, visas dėrybų procesas, visi teisiniai aspektai, e, visų šių požiūrių, visų šių aspektų požiūrių padėtis pagerėjo, tarpininkai įgyjo didesnių pajėgumų, galėjo kreiptis ir į kitas vietas dėl paskolų. Dėl to, kad um, iš šios priemonės gavo finansavimą, kuris jiems padėjo prisimti didesnę riziką ir gauti didesnį kreditą um, taikant mažesnę palūkanų normą. Taip pat uh, norėčiau paminėti, kad um, kalbant apie papildomumą, buvo labai nedaug Europos socialinio fondo ir EPMF priemonės bendradarbiavimo pavyzdžių. Bet e, buvo nemažai sąlyčio taškų ir Europos socialinis fondas daugelėje šalių e, skiria paramos programas e, verslininkams, moteriams, verslininkėms ir panašiai. Ir turėtų būti dar daug galimybių užtikrinti šių dviejų priemonių bendratarpiavimą, kad jos viena kitą papildytų. Ačiū. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Lor Kusira Kuster. Ji yra finansų ir veiklos direktorė AD organizacijoje, kuri yra finansinė tarpininkė Prancūzijoje. Prašom. Dėkoju. Aš norėčiau e, šiandien pakalbėti ADI mikrofinansų tarpininkės vardu. Mes esame nebankinė e, įstaiga, mes dalyvaujame progreso programoje ir šiek tiek trumpai papasakosiu, um, kokią mikrofinansų veiklą mes užsijimame. 89 metais mūsų įmonė buvo sukurta, mes teikiame e, finansavimą įmonėms e, per mikrokreditus, e, kurie ne, įmonėms, kurios negali kitur gauti lėšų. Ir tokių įmonių kuriejams padedam jų veikloje, siekdami, kad jų veikla būtų sėkminga ir taip pat mes aktyviai dalyvaujame e, Prancūzijoje, prisidedame prie teisės aktų e, kūrimų, kad palengvėtų mikroįmonių veikla ir gyvenimas Prancūzijoje. Šiek tiek statistikos pateiksiu. 14 metais mes turėjome daugiau kaip 16 e, tūkstančių klientų, kurie gavo mūsų įmonės dėka kreditą. Tai kreditai buvo naudojami ir įmonėms kurti ir taip pat gauti samdomą darbą. Praėjusiais metais mes teikiame e, paslaugas individualaus mokymo ar grupinio mokymo paslaugas maždaug 20 tūkstančių e, klientams ir mes taip pat siūlome ir mikrodraudimo produktus, kurie yra svarbus smulkiems verslininkams, mikroverslininkams. E, sukurti e, įmoniai reikalinga finansinė mm, finansinį kreditą, galima gauti, kaip jau minėjau, iš mūsų įmonės ir kalbant apie tuos žmonės, kurie gyvena šalia skurdo ribos, ties skurdo riba Tai tokių į mūsų įmonę kreipiasi maždaug 39 procesai. 39 e, procentai tarptų žmonių mm, e, buvo net ir tokių, kurie nemokėjo rašyti ar skaityti. ADI mūsų įmonė veikia visoje Prancūzijoje ir užjūrio teritorijose, Gvianoje, Antibose, Reunione. Taigi mes turime e, darbuotojų, savo darbuotojų, kurie dirba ir turime taip pat ir savanorių, 1300 e, savanorių, turime, tai daugiausia pensininkai, kurie nemokamai savo norų prisijungia prie ADI veiklos. Kad galėtų teikti mikrokreditus, ADI savo ruoštų skolinasi iš Prancūzijos bankų ir taip pat šiuo atveju iš progreso programos Čia mes gavome ilgalaikę paskolą ir galėjome teikti mikrokreditus. O mm, administracinius kaštus padengiame iš e, viešųjų fondų, Europos socialinio fondo ir e, kitų fondų bei iš privačių fondų. Ir dabar 25 procentai mūsų administravimo kaštų yra padengiami iš tokių lėšų. ADI e, dalyvavo mm, ir dalyvauja progreso programoje. 12 metais esame pasirašę susitarimą dėl garantijų 33,6 milijonam eurų mikrokreditų. E, po to 13 metais gruodį pasirašėme paskolos sutartį, tą pirminės paskolos sutartį už 5 milijonus eurų ir 14 metų gruodį skolinimosi sutartį pakoregavome e, ir dabar jinai yra ne 5 milijonai, o 7,5 milijonų eurų. E, taigi, e, progreso programa naudinga ir pačios ADI darbui. E, mes bendradarbiavome su Europos investicijų fondu, kuris labai gerai pažįsta Europos finansų, mikrofinansų sektorių ir mums tas bendradarbiavimas, mūsų įmoniai tas bendradarbiavimas buvo labai naudingas. Ponas Eriksonas sakė, kad e, dirbama čia pagal mikrokreditams mm, teikti yra naudojamasi standartinėmis sutartimis ir e, yra numatyta ataskaitų teikimo sistema. Kokie būtų mūsų pasiūlymai būsimoms Europos komisijos programoms? Turime keturis pasiūlymus. Pirmiausia, mes manome, kad reiktų apibriežti Europos lygmenių naujai, kas yra mikrokreditas, nes jau praėjo dešimt metų nuo apibrėžimo pateikimo, dabar turėtume atnaujinti tą apibrėžti, nes buvo penktais metais apibrėžta, kad mikrokreditas yra 25 tūkstančiai eurų. Manau, kad tokie kreditai yra per dideli imti pažeidžiamoms gyventojų grupėms, taigi turime peržiūrėti apibriežti E, dabartinė apibrieštis taip pat neapima samdomo darbo darbuotojų ir galimybės jiems gauti tokius kreditus. Kalbant apie programos e, valdymą, e, yra labai daug partnerių įvairių mikro kreditavimo įmonių, yra Europos žemės ūkio garantijų fondas, ir kiti e, instituciniai dalyviai. Ir manau, kad galėtume dar daugiau dalyvių pritraukti į e, programų kūrimą ir valdymą. Toliau reiktų labiau propaguoti mikrokreditus valstybėse narėse Prancūzijoje, Belgijoje tie mikrokreditai yra pakankamai žinomi, bet kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Vokietija, neturi e, tinkamų teisės aktų, kad tokioje sistemoje galėtų dalyvauti ne bankai. Ir galiausia paskutinis mūsų pasiūlymas yra toks, kad reiktų numatyti e, finansavimo priemonės, e, kurios leistų padėti e, kreditų gavėjam vystyti savo veiklą. Ir tas padėjimas irgi kainuoja. E, tų lėšų gaunamų e, iš tų pelno maržų dalinant mikrokreditus neužtenka, tai reiktų numatyti atitinkamas nuostatas, kad ta parama tiems naujiems verslininkams ar įmonėms būtų finansuojama. Dėkui. To... Dėkuoju. Dabar mes e, pakalbėsime apie tai, e, apie praktinį pavyzdį, e, Tai yra žmogus, kuris pasinaudojo šitą programą, ponas Rotario. Jau. E... Labą dieną visiems. Mano vardas Oktavijo, man 32 metai, aš esu vienas iš naudos gavėjų, iš tų, kurie pasinaudojo mikrokreditu. Aš į Belgiją atvykau prieš penkerius metus ir visiškai neplanavau tapti verslininku pradėjau dirbti rūbų tekstilės srityje, man visai neblogai sekėsi, bet kadangi mm, esu verslus, norėjau kažko daugiau. Susirgau limfos vėžių, metus laiko praleidau ligoninėje ir, ir mano nei gyvenimas, nei darbas nebe nebebuvo tokie patys kaip prieš lygą. Kai pasveikau, neturėjau darbo, ieškojau darbo, bet nelengva buvo rasti darbą, e, ypač pilnu etatu ir tada man kilo mintis užsimti e, savo verslu, bet aš neturėjau pinigų, bankai savo ruoštų nedavė man paskolos, nes aš neturėjau darbo. Taigi buvo labai sunku ir e, sužinojau, kad yra programa MicroStart e, pagal progreso priemonę. Kai nei bankus paskolų, tai bankai klausė, kiek pinigų tau reikia, kiek tu gali kas mėnesį gražinti, o mikrostart mm, įmonėje pirmiausia manęs paklausė, ką aš norėčiau veikti, e, kokie mano mm, verslo planai būtų. Ir tik po to buvo kalbama konkrečiai apie e, kredito suteikimą. Aš neturėjau e, pakankamai uh, išsilavinimo, pasiruošimo būti verslininku ir būtent mikrostart man suteikė tas reikalingas žinias ir po to vėliau mikrokreditą. Ir atidariau parduotuvę, o po metų jau galėjau atidaryti antrą parduotuvę, taigi gyvenimas gerėjo, buvau mm, ir aš visai sėkmingai ėjau į darbo rinką, mano apyvarta tris kart buvo didesnė negu kad aš įsivaizdavau, kurdamas tą įmonę. Aš atidariau antrą parduotuvę ir po keleto mėnesių ją iškart pardaviau, nes man pasiūlė labai didelius, labai gerus pinigus už tą parduotuvę. Tai mikrostart man labai padėjo, e, kai aš išėjęs iš ligonės, neturėjau nei darbo, nei pajamų, Mikrostart man padėjo ne tik, kad pačiam užsidirbti, bet ir sukurti darbo vietas. Mano parduotuvėje dabar dirba trys žmonės ir aš net planuoju e, vykti į Prancūziją ir franšizę, užsimti franšizę. Tikiuosi, kad Adi čia man suteiks paramą. Bet svarbiausia yra ne tik tai, kad aš gavau pinigų, bet kad aš gavau reikalingų žinių ir paramos žmonės. Žmonės man padėjo, sakė, kad aš galiu ir vienas iš tų žmonių, kur padėjo, tapo mano žmona, o dabar mes laukiamės vaiko. Puiki istorija. Mums jos labai patinka. Dėkoju už pasisakymą. Dabar noriu suteikti žodį šio komiteto nariai, nariui, ponui Šulc. Šulcu. Jūs esate šios, šio pranešėjo, šio klausimo pranešėjas. Dėkoju. Pirmininkė, visų pirma, labai dėkoju atstovams, kurie šiandieną mus aplankė ir papasakojo, ką per pastaruosius metus jie padarė šitos programos. Ir norėčiau padėkoti ir komitetui, ir pirmininkiai už tai, kad mes suorganizavome šitą posėdį. E, mes e, tokio klausimo prašėme jau kelis mėnesius. Ir visada buvo manoma, kad galbūt tai nėra tai, ko mums reikia. Tačiau paskutinis pranešimas parodė, kad iš tiesų parlamente mes ir mūsų komitete turime kalbėti ir apie tokius dalykus. Ir mes turime E, čia ir mes čia Europos parlamente pradėjome nuo e, komiteto diskusijų, paskui visą tai perėjo į e, plenarinę sesiją ir pasklido viso Europoje. Taigi aš tikiuosi, kad čia esantis e, kai ką iš mūsų šitos diskusijos susiniš e, su savimi. Šitą temą apie mikrokreditus yra labai svarbi ir svarbu diskutuoti apie tai. Jinai yra taikoma daugelį Europos e, regionų ir žinome, kad daugybė, daugybė regionų yra daug bedarbių, jaunu, jaunuolių ir abejojančių žmonių. Ir ta programa padeda žmonėms įsitvirtinti. Jiems yra sunku ir kartais net neturi jokios galimybės kreiptis į, į, į bankus dėl įprastinių kreditų, nes e, čia e, nors kalbama, kadangi kalbama tik apie kelis tūkstančius eurų. O, o šita programa yra labai svarbi būtent dėl šios priežasties. Ir vienas dalykas, kuris man visą laiką per diskusiją skildavo, kai, yra, kai buvo rengiamas šitas pranešimas, uh, ir aš turbūt apie tai kalbėsiu per kitą posėdį, yra tai, kad čia kalbama ne e, tik apie tai, jog pinigai yra e, suteikiami, bet ir apie tai, jog yra teikiama konsultacija. Tai yra e, kalb, dirbama su žmonėmis, kuriems e, anksčiau reikėjo pinigų ir jo gavo ir jie tiesiog papasakojo, kaip jiems pavyko tai padaryti. E, taigi e, norėčiau aš iškelti keletą klausimų čia esantiems ekspertams. Europos parlamento mokslinė taryba pateikė tam tikrus dokumentus, kurie yra prieinami kiekvienam e, parlamentarui šią temą. Ir aš kaip pranešėjas turiu kelis klausimus ir pradėsiu pirmiausia nuo trijų atstovų iš e, Europos komisijos investicijų fondo. E, E, pirmas mano klausimas yra toks. Easy yra labai svarbus žingsnis ir e, padeda e, pas, užtikrinti pažangą šioje srityje. Man visgi, mane visgi stebina tai, kad uh, dar ne, nėra įgyvendinta šitą priemonę dėl mikrofinansų ir so, socialinio verslumo. E, nu, Europos komisija turėtų sustiprinti šitą įzį e, dalį. Kitas klausimas e, yra skirtas ponui Maier dėl kompetencijos e, didinimo ir e, kreditų suteikimo. Kokias galimybės mato komisija teikiant techninę e, teikti techninę pagalbą, finansuojant mokymus ir įvairius um, paslaugų sektoriaus aspektus. Uh, tai yra, kalbu konkrečiai apie um, konsultavimo temą, ar yra galimybė užtikrinti konsultavimą ir tai finansuoti. Ir kitas klausimas skirtas AD Europos Sąjunga remiasi antrojo straipsnio, antrame straipsnė išdėstyto, išdėstytų apibrėžimu, e, kad mikro įmoniai, mikrokreditui gauti e, suteikiama 250 tūkstančių eurų, e, numatyta maksimali apyvarta turi būti nedaugiau nei 2 milijonai eurų ir taip toliau. E, tai yra maksimali apyvarta ir numatyta, mm, numatytas maksimalus darbuotojų skaičius, e, tik tokiai įmonė yra skiriama ta mikrokredito parama. Uh, būtų mums labai naudinga, jeigu pakomentuotumėte e, šitą sąlygą. Ir taip pat e, norėčiau paklausti pono Adi, e, kaip yra bendradarbiavama su ESF ir Būčiau dėkingas už atsakymus. Matau. Prašom, jeigu norite pateikti klausimų, pastabų, galite tai padaryti. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems, kas e, sudalyvavo šiame posėdėje ir papasakojo mums apie savo patirtį. Mūsų uh, frakcija visų pirma skiria dėmesio socialiniams aspektams teikiamų kreditų. Labai svarbu, kad e, mikropaskolų teikimas e, sukuria lygių galimybių žmonėms, kurie negali iš įprastų bankų gauti paskolų. Tokie kreditai gali atverti daug galimybių tokiems žmonėms. Kita vertus, Mums buvo labai įdomu skaityti ataskaitą, mm, kalbant apie savarankišką darbą, savarankišką užimtumą. Gana daug žmonių buvo bedarbiai e, ir sugebėjo susikurti verslą arba gauti darbą, taigi tai labai svarbus e, skaičiai. Norėtume dar juos e, pasigilinti ir atitinkamai tobulinti tokias programas, dėl tų sėkmės istorijų, tokių kaip um, viena, kurią girdėjome šiandien. Labai svarbu turėti galimybę padėti paskolų gavėjams, reikia pagalvoti apie tai, kaip galima būtų uh, padidinti tokios programos apriepti ir um, uh, paskolų uh, gavėjų skaičių. Iki šiol skaičiai buvo gana riboti, taigi reikėtų juos didinti. Taip pat pridursiu, kad buvo labai įdomu klausytis e, prelegentų e, apie tai, kaip galima būtų tai padaryti, kaip galima būtų padidinti paskolų gavėjų skaičių. Taip pat e, kalbėjome apie tai, kad 36 procentai paskolų gavėjų yra moteris, taigi čia dar yra šioks toks atotrukis tarp lyčių. Uh, Pernai buvo šiek tiek daugiau nei 39 procentai moterų. Ar jūsų nuomonė ta tendencija yra natūrali, ar vis dėlto galima būtų kaip nors įveikti tą atotrukį, nepaisant to, kad jis nėra labai didelis? Taip pat e, buvo labai įdomu klausytis patiktų rekomendacijų dėl to, kaip apibriežti mikropaskolą, kaip uh, patobulinti paramos teikimą ir pateiktas pavyzdys tikrai demonstruoja, kad tai būtina, kad tai iš tiesų labai naudinga, reikia kurti mikropaskolų produktų pridėtinę vertę, renkti dar neegzistuojančius teisės aktus ir įtraukti įvairius suinteresuotusius subjektus. Ačiū. Atrodo, šešėlinio pranešėjo Čia nėra Renata Weber. Ar norėtumėte ką nors pridurti? Taip, ačiū pirminkę. Visų pirma, turiu pasakyti, kad um, labai entuziastingai remiu šią programą ir norėčiau paraginti komisiją ką jį be nuspręstų dėl šios programos vertinimo, kad nebūtų jokio tarpo tarp e, šiuo metu vykstančios programos ir busimos programos, nes e, manau, kad e, vertinimą reikėtų atlikti bendresnių mastų, ne tik apriepiant tiesioginius paramos gavėjus, tačiau turint omenyje, kad ši programa yra aktuali ir kitiems asmenims, kurie galėtų gauti darbą, tų paskolų gavėjų šeimoms ir apskritai netgi viso regiono plėtrai kartais. Mano šalyje, Rumunijoje, pavyzdžiui, per tokią programą atsirado galimybių pasiekti netgi atokiausiuose regionuose gyvenančius žmonės, kuriems žinoma jokie bankai paskolų negalėjo suteikti ir tai daro poveikį ne tik asmenų gyvenimui, bet ir visos bendruomenės gyvenimui. Be to, programos e, vienas iš tikslų suteikti ne tik finansinę pagalbą, bet e, teikti ir tam tikrus e, patarimus, konsultuoti žmonės, kurie užsima žemės ūkio veiklą ir e, kurie negali steigti juridinių asmenų dėl to, kad negali gauti paskolų iš bankų. Per tokias programas ūkininkai arba jaunieji ūkininkai paveldėję ūkius savo tėvų gali gauti verslų įkūrimo dotacijas, nes kartais, e, žinoma, neturite pakankamų lėšų prieš e, gavę tokią dotaciją žemės ūkio veiklai. Yra nemažai veiklos e, sričių, kuriuose galima padėti asmenims, mikro įmonėms, kurios gali pasinaudoti šios programos pagalba. Taip pat e, reikėtų turėti omenyje, kad labai svarbu mokytis iš gerosios patirties. Daug esame diskutavę su įvairiais paramos gavėjais iš Rumunijos, Niderlandų, kitų valstybių ir kartu su finansų tarpininkais. Manau, kad iš tiesų labai svarbu, kad svarbu kuo daugiau žmonių apriepti, svarbu užtikrinti, kad tas poveikis būtų pakankamai didelis, kad būtų kuriamos naujos priemonės, kurios suteiktų žmonėms ne tik finansinės pagalbos, bet ir apskritai paremtų, padėtų jiems e, siekiant tokių rimtų permainų savo gyvenime. Jeigu yra planų e, plėsti programą, manau, kad e, svarbu vadovautis tuo, kas jau pasiekta ir tai vystyti. Ačiū, nebematau prašančių žodžio, žalieji atrodo irgi žodžių neprašo. Ticiana Begin, gal jūs norėtumėte FTD vardu pasisakyti? Ačiū pirminkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti šio įdomaus klausimo organizatoriams ir ypač noriu padėkoti už pono Pintos prezentacija, mm, jo atvejis tikrai ypatingas. Tai gyvenim, pavyzdys iš tikro gyvenimo, kuris e, rodo, kaip e, dažnai ilgiausiai diskutuojame apie teisės aktus e, neturėdami galimybės e, suvokti, kaip tai veikia faktiškai žmonių gyvenimą ir e, kokį didelį poveikį tai gali turėti. Na, mano nuomonė, ši mikrofinansų priemonė yra itin svarbi. Italijoje Italijos um, e, parlamento nariai, um, Europos parlamento nariai iš Italijos yra um, pareimę e, panašų fondą Italijoje, kuris padeda mikro įmonėms. Taigi manau, kad tokios priemonės tikrai yra naudingos. Ir norėčiau pridurti, kad e, tokių priemonių turėtų būti daugiau, jų turi būti įvairių. Ir turime rasti būdų apriepti kuo daugiau piliečių, kuo daugiau verslininkų, kad e, jiems nebūtinai reikėtų bankų įsikišimo, bankų pagalbos. Kaip e, sakė ponas Pinto, tai ne tik finansinės paramos klausimas, apskritai e, gali būti teikiama parama konsultacijos įgūdžių ūkdymo srityje yra ir daug kitų šio proceso dalyvių, ne tik finansų institucijos. Tai taip pat svarbu. Ačiū. Dabar ponia Moran Šartie, prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju už tokį klausimą, kurį suorganizavote. Turėčiau keletą pastabų ir klausimų. Pirmiausia, tai e, kiek moterų ir vyrų gali gauti mikro kreditą, koks yra santykis. Ekonominė krizė ypač paveikė moterų užimtumą, jom visoje Europoje kilo labai daug ekonominių problemų. Ir man atrodo, iš grafikų šiandien matėme, kad moterims sunkiau gauti mikrokreditą, ar moteris mažiau pasinaudoja mikrokreditais negu vyrai. Negalime leisti, kad tai būtų ir toliau. Reikia mobilizuotis ir neleisti, kad žmonės nukentėtų nuo ekonominės krizės. Toliau kitas klausimas - mikrokreditai ir socialinė įtrauktis. Socialinė įtrauktis yra labai svarbu. Tai yra vienas iš Europos parlamento prioritetų 14-20 metais ir tam planuojama naudoti Europos socialinio fondo lėšas. Mes parlamente kovojome, kad valstybių ir vyriausybių vadovai nustatytų, kad 20 procentų Europos socialinio fondo lėšų būtų naudojama socialiniai integracijai. Ar jūs iš tiesų matote, kad visos valstybės narės siekia uh, ir socialinės įtraukties tikslo per mikrokreditus. Kitas e, klausimas, e, labai maloni paskutinio kalbėtojo istorija, kuris pasako, kad Mikrostart įmonė jam padėjo. Ir džiaugiuosi, kad Europa pasitarnavo Europos e, gyventojui. Bet ar daug kas žino, ar daug kas iš Europos piliečių e, supranta, kad labai dažnai e, jie gauna naudą iš Europos lėšų, iš Europos pinigų. Dar vienas dalykas. mikrokreditų vaidmuo yra labai svarbus, kaip parodė paskutinis kalbėtojas, nes jei sergi, bankai tau niekad gyvenime e, paskolos neduos, o mikrokreditai tapo e, mūsų Europos piliečiui tas gelbėjimosi ratas, leidęs grįžti jam į darbo rinką. Dabar buvo skundžiamasi, kad reikia uh, E, formuliarus, formas pildyti anglų kalba. Čia Prancūzija turėtų atkreipti Prancūzijos švietimo ministrės dėmesį, kuri panaikino dvi kalbės klasės e, Prancūzijos mokyklose. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja także chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Ir aš labai norėčiau Jums padėkoti už e, šią labai svarbę iniciatyvą ir diskusiją šią temą. Aš e, iš savo pusės noriu pridurti, kad šita priemonė yra neįtikėtinai svarbi, nes e, Šis instrumentas papildo komercinių bankų struktūrą. Aš nekartosiu visų panašumų. Mes žinome, kad Europos um, ekonomikai smulkus verslas tikrai yra labai didelė parama, o mes savo ruoštų turime teikti paramą toms smulkioms įmonėms, kad jos galėtų įsilaikyti. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad yra tokia didelė paklausa ir yra daugiau um, paraiškų, nei kad yra priemonių, e, lėšų šioje priemonėje. Ir matome, kad iš praėjusių metų patirties, kad tikrai labai norima naudoti šitą priemonę šitais kreditais. E, na, turiu e, pasakyti, kad pranešime nėra išsamei apžvelgta vis šita tema, nes pavyzdžiui, kalbama apie tai, jog apie 2000 paraiškų buvo atmesta. Mes turėtume uh, užsiimti šitomis uh, uh, problemomis, kodėl taip atsitiko, įsianalizuoti. Uh, toliau pati procedūra galbūt yra per daug sudėtinga, galbūt uh, savarankiškai dirbantis verslininkas negali pasinaudoti šitomis procedūromis, negeba. Uh, Ir taip pat turime išanalizuoti, kokią įtaką visas šitas projektas turi e, visai visuomeniai. Ačiū. Thank you. Well, there were lots of questions. Dėkoju. Buvo užduota daug klausimų. Manau, mes pradėsime nuo komisijos. Komisija pateikė tiesioginių klausimų, taip? Oi, labai atsiprašau. Matau vieną parlamentarę, norinčią pasakyti, nemačiau jūsų. Aš labai trumpai, pirmininkė. Man labai įdomi šita tema, nes tuo metu, kai buvo pateikta pirminė mikrofinansinė programa, aš buvau pranešėja. Ir man, aš labai stebėjau, kaip e, viskas vyko. Ir prieš 2-3 mėnesius aš e, vykau į Airiją pasidomėti mikrofinans, e, mikrofinansais, buvo Microfinance Ireland um, organizacija. Ir jie man papasakojo neįtikėtinų dalykų. Per porą metų jie prisidėjo prie tūkstančio naujų darbo vieto kūrimų. Ir iki metų pabaigos jie tikisi dar uh, tūkstantį sukurti. Taigi uh, jie išleido 12 milijonų milijonų, bet tikisi, kad e, to, tomis lėšomis jie sukurs e, tūkstantį dar, tūkstantį naujų darbo vietų. Taigi dėkoju Jums už Jūsų pasisakymą šį rytą ir man kilo tik tais keli klausimai, kuriuos noriu užduoti. Visų pirma, sutinku uh, su uh, pasisakiusiais dėl socialinės įtraukties ir socialinio poveikio, nes parlamento vardu uh, mes kalbėjome apie tai, jog mikrofinansai yra ne tik e, susijęs su pinigais, taip pat svarbu užtikrinti, kad e, mes padarytume ir socialinę e, įtaką. Na ir aš prieš save turiu dokumentą, kuriame aš matau pasirašysiu jo konkreti šitą užduotis, kurio, tikslas, kurio buvo siekiama šią priemonę, nebuvo pasiektas. Antra, ar yra apskritai informacijos apie um, socialinę įtraukti. Aš noriu gauti atsakymą šitą klausimą. O kitas klausimas, kurį noriu užduoti, susijęs su... Štai ko, gal aš netaip supratau, bet kolegos iš Prancūzijos minėjo keturis dalykus, kurių jie nori. Ir jūs sakėte, kad paskutinė priemonė būtų ganėtinai brangi. Ir aš kaip supratau, jūs norėjote pagalbos, konsultacijos, bendro mąstymo. Jeigu taip yra, tai kaip tai veikia sistemoje, kurią jūs vykdote. Ar jūs manote, kad reikia, e, jog skirtingos agentūros ir taip toliau e, kažką padarytų šioje srityje? Ir vienas dalykas, dar vienas dalykas, kurį iškėlė Europos parlamentas, yra nacionaliniai kontaktiniai centrai, kontaktiniai asmenys. Ir daugelis šalių tiesiog tokių centrų ne, neįsteigia. Mums reikia matomumo. Kaip e, finansuojantiems iš Europos lėšų šio, šią priemonę. Tad aš norėčiau paklausti, kokią pažangą jūs padarėte savo šalyje e, šiuo klausimu. Labai dėkoju Jums už tai, kad pristatėte šitą temą e, ir ypač dėkoju kolegai, kuris papasakoja savo sėkmės istoriją. Ačiū. Dabar komisija Andėja Maja ir tada vis, visus jūsų paprašysiu atsakyti šios klausimus. Tų klausimų yra tikrai labai daug. Turėsite kalbėti trumpai. Ana Maja. Dabar dėl uh, Easy programos uh, dėrybinio proceso. Mes turime uh, E, du procesus, tai yra garantijų e, dėrybas dabar ir tos garantijų dėrybos turi netrukus baigtis, o finansavimo priemonė, priemonių dėrybos e, tik prasidėjo, tačiau bet kokiu atveju nėra jokios spragos dėl to, kad mikrofinansavimo priemonė taikoma iki 2016 metų, tad spragų nėra. Buvo paklausta taip pat dėl pajėgumų didinimo. Nežinau, ar buvo kalbama apie e, mikrofinansų teikėjus, tai yra tarpininkus, ar apie e, e, galutinių naudos gavėjų pajėgumų ir gebėjimų didinimą, tai yra mikroverslininkų. Jeigu kalbame apie tarpininkus, tai yra numatytas finansavimas jų mokymams ir pajėgumų didinimams, taip pat kalbant apie antrą dalyką, kuris buvo iškeltas keletą kartų, tai yra konsultacijos ir mokymas galutinių naudos gavėjų. To dalyko negalima finansuoti iš EASY programos, nes tiesiog tai per daug kainuotų biudžetui. Per dėrybas su parlamentu ir taryba buvo padarytas pasirinkimas, kad bent jau uh, mikrokreditų teikėjai turi užtikrinti, kad šitos paslaugos būtų teikiamos galutiniams naudos gavėjams vienai par kitaip. Taigi viena iš galimybių yra užtikrinti papildomumą ir suderinamą su ESF finansavimo projektais, kad finansavimas būtų gautas iš kitų projektų, arba kaip ADI pasirinko, tai taip pat yra paremta savanoriškų darbų. Toliau, du klausimai dėl lygių galimybių ir e, lyčių lygybės. Taip, tiesa, mes e, turime tik 37 e, procentus moterų, kurios naudojasi mikrokreditų galimybę. Tačiau e, mes jau pasiekėme, viršijome Europos vidurkį. E, Aišku, ilgalaikė perspektyvoje reikia siekti dar geresnės pusiausvyros. Būtent todėl EASY programoje vienas iš atrankos kriterijų tarpininkams yra e, subalansuotas portfelis lyčių lygybės prasme, siekiant e, panaudoti mikrokreditų priemonę. Buvo dar vienas klausimas susijęs su ESF. ir 20 procentų, kurie turi būti e, skirti socialiniai įtraukčiai. Ir kiek valstybės narės nori investuoti mikrokreditus? Komisija palengvino procedūrą Finansiniai instrumentai gali būti taikomi skirtingose srityse. Viena iš tų e, sričių yra mikrokreditai. Kitos priemonės yra bebaigiamos, tai mes to e, pamatysime, kiek turėsime finansinių instrumentų artimoje ateityje. Tai buvo e, viena iš pagrindinių mano minčių ir leisiu pasakyti kitiems kalbėtojams. Dabar e, ponas Kirikson iš Europos investicijų fondo. Dėkoju. Dėl klausimo, kiek e, gali būti mikro e, mikrokreditais pasinaudojančių. Dabar turime apie 37 tūkstančius, bet šiaip tai gali būti apie 12 tūkstančių. 46 tūkstančiai. Tai yra maksimalus skaičius. Aišku, mes didinsime e, galimų kreditų gavėjų skaičių, e, išplėtę savo biudžetą. Kalbant apie motin, moterų verslumą, mes šitą klausimą sprendžiame e, priklausomai kiekvieno kontrakto metu. Mes stengiamės išlaikyti vidurkį, tačiau kalbant apie tam tikras sritis, kai kur moterys e, vyrauja. Būna, kad e, didelėsnėse kad kai, kuriuose, kai kurie dideli tarpininkai e, mažiau kreditų išduota būtent moterims verslininkams. Dabar dėl kalbos vartojimo iš tiesų sutartis yra anglų kalba, tačiau tai neturi įtakos e, mikrokreditais besinaudojantiems, nes iš esmės sutartis yra sudaroma su tarpininku. O tarpininkai turi e, sutartį savo kalbomis ir bet kokiu atveju sutarties antraštės yra nacionalinėmis kalbomis. ir yra įtraukti nacionalinės kalbos elementai netgi angliškose sutarties variantuose. Dėl socialinės įtraukties, kaip jau sakiau, mes tengiamės e, pasiekti ne bankų mikrofinansų institucijas kaip ADI, kaip Mikrostat. E, mes norime užtikrinti, kad e, kuo didesnė dalis socialinės visuomenės būtų pasiekta. E, dabar dėl mikrokreditų socialinėje ekonomikoje turiu pabrėžti, kad daugelis jų yra e, didesnės. Nei, e, todėl jis nepatenka į mikro, e, mikro verslo apibrėžimą. Mikrofinansai, mikrofinansinė priemonė yra skirta smulkiam verslininkui ir jo socialiniai įtraukčiai. Um, e, O socialinė, socialinė įmonė iš tikrųjų daugiausia e, orientuota yra į socialinę veiklą. Todėl jos nega, dažniausiai negali gauti mikrofinanso. Dabar dėl m, paraiškų atmetimo skaičiaus, taip jis didelis, tačiau mes dirbame per finansinius tarpininkus ir daugeliu atveju būtent tarpininkas prisima galutinę riziką. Taigi jie naudoja savo vidinius standartus ir vertina, kam e, verta skirti finansavimą, kam ne. Taip pat buvo pateiktas mikro paskolos apibrėžimas. Taip pat manau, manau, kad mes turėtume būti lankstesni, nes ne, Europos Sąjungoje mes galime turėti ne, bendrą apibrėžimą, tačiau e, be abejo 25 e, tūkstančiai eurų e, skirtingos Europos valstybėse turi kitokią skirtingą perkamąją galę. Viskas priklauso nuo BVP vienam gyventojui. Ačiū interesting. Thank you, uh, uh, Ms. Karin Atström, representing Rumble. Ačiū dabar Rumble atstovė. Na, nes, nesu tikra, kurie klausimai buvo skirti man kaip vertintojai, bet um, atsakysiu dėl kai kurių paminėtų aspektų. Dėl uh, mentorystės ir mokymo uh, šio aspekto mm, ne vis, neįgyvendina kai kurie mikropaskolų teikėjai. Jau kalbėjome apie tai, kaip svarbu užtikrinti tokią mentorystę, patarimus, konsultacijas, glaudų santyki, kad būtų pasiekti geri rezultatai ir tai tikrai svarbu. Atliekant e, vertinimą paaiškėjo, kad maždaug pusė mikrofinansavimo institucijų teikia tokios mentorystės e, patarimų paslaugas. Vyksta dialogas dėl kredito ir kartu aptar, aptariamas verslas, norimi rezultatai ir taip toliau. Kaip minėjo Adi atstovė. Daugeliui tarpininkų sunku teikti tokias paslaugas, neturint papildomo finansavimo, nes ir taip e, tos paslaugos e, gana e, brangios, net ir gavus paramą iš ES biudžeto. Dešimties tūkstančių eurų paskola gali kainuoti tūkstantį pusantro tūkstančio eurų skolininkui galų gale ir jeigu būtų dar įmamas mokestis už mentoristės paslaugas, tai būtų tikrai ekonomiškai nenaudinga. Vertinimas taip pat patvirtino pastabas, kad reikia vis dėlto stiprinti šiuos aspektus teikiant finansinę paramą. Kas dėl um, moterų įtraukties arba moterų verslininkių skaičiaus vertinimo metu pastebėjome, kad uh, maždaug um, iš 28 uh, finansų tarpininkų 7 skiria konkretų dėmesį būtent moteriams, buvo įtraukusios moterų aspektai savo strategijas ar panašiai. Ir um, e, atsižvelgia į lytį, e, suteikdami e, kreditą manau, kad iš tiesų būtų galima toliau dirbti šioje srityje ir atsižvelgti pateiktus pasiūlymus. Kas dėl socialinės ekonomikos, e, labai trumpai. Manau, kad e, kartais ir tarpininkams patiems neaišku, kas yra ta socialinė ekonomika. Tai gana politinio pobūdžio savoka ir e, kaip ją aiškinti, kas tai yra, gana sunku suvokti. Finansų tarpininkams būtų svarbu galbūt e, sulaukti aiškių nurodymų, kas tai yra, kas yra socialinė ekonomika, socialinė įtrauktis, kad e, reikia teikti pagalbą pažydžiamoms grupėms, e, tarkim, pelnų nesiekiančioms organizacijoms, kurios teikia tam tikras paslaugas, panašiai. Turbūt tiek. Ačiū. E, Dėkuoju. Dabar Adi atstovė, prašau. Merci. Dėkuoju. Ir aš savo ruoštų pabandysiu atsakyti į kai kuriuos klausimus. E, į juos atsakė kolegos, bet ir aš pakomentuosiu moteris ir jų galimybę gauti mikrokreditus Aišku, visuomet galime tikėtis geresnių rezultatų, daryti, kad moterim lengviau būtų gauti mikro paskolas, bet galiu pasakyti, kad mikrokreditų į mikrokreditų įmonės kreipėsi daug moterų, bet iš jų įmonės kūrė mm, daug mažiau. 43 procentai moterų kreipėsi, bet tik 29 sukūrė įmonės. Tai galbūt reiktų labiau skatinti moteris kurti įmonės, gavus paskolas. Dabar kaip padaryti, kad ši programa būtų labiau žinoma Ir mm, mes informuojame visus e, vartotojus, visus paskolų gavėjus, kad tos lėšos yra Europos lėšos, kad jie žinotų, kaip čia buvo pabrėžta, iš kur ateina tie pinigai. Adi turi struktūrą, kuri padeda įmonių kuriejam ir tokia parama vienam kuriejui kainuoja maždaug 2000 eurų. Tai maždaug prilyksta bedarbio pašalpai. Tai galbūt geriau tokius pinigus panaudoti įmonėms kurti. Taigi jau buvo e, minimi tie e, kaštai, kiek ta parama e, kreditų gavėjų kainuoja. Buvo kalbama apie Europos socialinį fondą ir socialinę integraciją. Kiekviena valstybė narė ir regionai valdo uh, tas lėšas. Prieš keletą metų um, veikė uh, Jazmin uh, programa ir pagal Žemės ūkio garantijų fondą uh, buvo mm, teikiamos paslaugos, kalbant apie formas pildomas anglų kalba, ką aš galiu pasakyti. Čia mes uh, sėdime posėdžių salėje ir galime uh, vartotis, vert, galime naudotis vertėjo paslaugomis, tom 60 mikrofinansų tarpininkų įmonių irgi kartais to vertimo prireikia. Dėkoju, ačiū už visus atsakymus. Dabar ponas Pintų, jums galime suteikti uh, žodį, jeigu norite dar ką nors pridurti mikropaskolų gavėjų vardu. Prašom. Dėkui savo ruoštų galiu pasakyti, kad priimami sprendimai, kokiuose valstybėse narėse bus tie mikrokreditai, kas jais naudosis, mes tie, kurie uh, pasinaudojame tokiais kreditais. E, galiu pasakyti, kad jei netie europiniai kreditai, mes nieko neturėtume. Aš be mikrostarto nebūčiau nieko padaręs. Mikrostartas savo ruoštų galėjo gauti lėšų iš Europos. Ir noriu pasakyti, kad e, čia mes turime kalbėti ne tik apie kreditų išdavimą, bet ir apie parengimą, mokymą ir susiekime visus tuos dalykus, e, nes čia labai svarbu yra ir pinigai, ir žmonės. Ir noriu padėkoti visiems. Thank you. Dėkuoju visiems. Pone Šulce kaip pranešėjas galbūt galėtumėte užbaigti šią diskusiją. Prašom. Labai trumpai, nes viršėme savo laiką. Man labai patiko diskusija, dėkoju pirmininkė už tai, kad skirėte tam laiko. Mes gavome labai daug informacijos ir vakar, ir uh, Šiandieną buvo užduota labai daug gerų klausimų, kuriuos pateikė parlamentarai ir tai atspindėta ir mano pranešime. Be abejo, man labai džiugu, kad aš galiu atlikti šitą e, darbą, dirbti, raš, dirbti su tokiu pranešimu, kuris sulaukia rezonanso. Norėčiau e, padėkoti jums visiems ir toliau aš um, įtrauksiu e, jūsų išsakytas mintis į savo pranešimą. Uh, Aš pristatysiu savo pranešimą birželio 15, e, o paskui planuojama dėl, jos, e, dėl jo balsuoti spalio mėnesį. Dėkoju visiems ir visam e, mūsų komiteto sekretoriatui. Thank you, Mr. Schulze. Dėkuoju ponui Šulce. Pranešimo projekto svarstymas bus birželio 15-16. Pakeitimus galima teikti iki birželio 23-osios, o patvirtinimas užimtumo komitete numatytas spalio 12-13 dienomis. Dėkuoju visiems e, už pasisakymus, už visas naujienas, kurias sužinojome. Mikrofinansavimas mums atrodė prieš 20, 30, 40 metų. Tai buvo reiškinys, kuris buvo paplitęs Indijoje, kitur pasaulyje. O dabar ir mes pasitelkėme tas pačias priemonės. Ačiū visiems už indėlį į šią diskusiją ir dabar perėsime prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai sanglaudos politika ir marginalizuotos bendruomenės. Suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Adam Kosa. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök asszony! Az idő rövidségére való tekintet. Dėkuoju, pirmininkė. Kadangi e, laiko trūksta, norėsiu tiesiog pabrėžti svarbiausius aspektus. Viso teksto nepristatysiu. Tekstas uh, yra parengtas, tikiuosi su jūs susipažinote ir manau, kad galėčiau e, dabar pabrėžti visų pirma tai, kad e, labai svarbu galvoti apie darbo vietų ateitį. Todėl norėčiau atkreipti Europos komisijos dėmesį tai, kad po 2020 metų e, sumažės aktyvių gyventojų skaičius, o konkurencija dėl darbo vietų kaip tik padidės nes privatusis sektorius galės užtikrinti mažiau darbo vietų nei šiuo metu, ypač nekvalifikuotiems darbuotojams. Ši e, darbo, e, darbuotojų grupė yra marginalizuota. Be to labai svarbu kalbėti apie ilgalaikinę darbą. Jis neišnyks ir tokia tendencija pastebima ES valstybėse narėse, net ir tokiuose pasiturinčiuose kaip Luksemburgas arba Danija. Taip pat e, norėčiau pridurti kai ką dėl pizos proceso rezultatų. Kompetencijos e, įgūdžiai ES atsilieka nuo, tarkim, Azijos rodiklių. Taigi, kalbant apie marginalizuotas bendruomenės, manau, daugiau dėmesio reikėtų skirti švietimui. E, kitas svarbus aspektas yra regioniniai geografiniai skirtumai. Tie e, skirtumai, kuriuos e, paveldėjome dėl istorinių ir ekonominių priežasčių iš praeities, neturėtų būti palaikomi, neturėtų virsti ekonominiais, socialiniais sunkumais. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad ši nuomonė bus pateikta regioninės plėtros komitetui. Ir čia iškyla nedidelė procedūrinė problema, į kurią norėčiau atkreipti dėmesį, sektoriatų dėmesį, nes regi komitete buvo nukelti E, terminai ir visa diskusija dėl šio dokumento užsitęs. Vakar kalbėjome apie datas su sekretoriatu ir atrodo neįmanoma rasti datos, kad galėtume suderinti mūsų darbo procedūrą su regi komitetu. Todėl manau, kad turėtume laikytis pirminio darbų grafiko ir tikimės, kad regi komitetas galės pritarti mūsų pasiūlymams. Thank you, Ačiū ponui Kosa. Dabar suteiksiu žodį e, šešėliniams pranešėjams. Žinoma, turime kalbėti labai trumpai. Ponas Pirinski, prašom. Ačiū pirminkė. Pranešėjas atkreipė dėmesį į svarbiausius e, sunkumus, kurie yra susijęs su pokyčiais darbo vietos srityje, švietimo srityje. Manau, pirminkė, kad mes kaip užimtumo klausimų komitetas galėtume toliau nagrinėti tokius klausimus, Pavyzdžiui, kaip mūsų nuomonė toliau turėtų būti gyvendinama sanglaudos politika, kad būtų atsižvelgiama į šiuos sunkumus, į marginalizuotų bendruomenių problemas, nes e, akivaizdu, kad e, marginalizuotų bendruomenių apibrieštis yra gana įsami, yra įvairių tokių bendruomenių tipų, rūšių ir turėtume uh, nagrinėti ir ankstesnę patirtį, siekiant padėti tokioms bendruomenėms gyventinant sanglaudos priemonės. Ir žinoma, taip pat turime pagalvoti apie tai, kaip um, galima uh, visą tai suderinti su parlamente vykstančiomis diskusijomis, ruošintis Europos 2020 strategijos vidurio trukmės uh, peržiūrai. Reikia atkreipti dėmesį tai, kaip e, daromos e, investicijos. Kalbame apie marginalizuotas bendruomenės, kurioms reikia labai m, tikslinio paužiūrio, labai tikslinių metodų ir turime visą tai turėti omenyje, taigi manau, kad m, Čia tikrai galime įnešti savo indėlį, patobulinti pristatytą nuomonę. Kaip e, suprantu, turime pakankamai laiko tam ir, manau, turėtume jo pasinaudoti. Ačiū. Eker e, vardu e, Renate Weber, prašom, mm, Alde vardu. Uh, Ačiū, norėčiau padėkoti ponui Kos už, jos, už jo nuomonės projektą. Mano nuomonė, kaip tik čia minimi tie klausimai, kuriuos būtina nagrinėti šioje srityje. Taip pat noriu pasinaudoti progą, kad posėdėje šiandien dalyvauja pranešėjas ir pasakyti, kad šis pranešimas regi komitete, mano nuomonė, sutelkia daug dėmesio Romų bendruomeniai, nors jame kalbama apie tai, kad um, jis visapimančio požiūrių ir apima visas marginalizuotas bendruomenės, vis dėlto pranešime daugiausia kalbama būtent apie Romų bendruomenę. Ir tikrai norėčiau pabrėžti, kad e, reikia truputį apsidairyti. E, tų marginalizuotų bendruomenių yra ir Briuselio viduryje, jeigu tik atkreipsime dėmesį į jas. Turime galvoti ir apie tokiausius regionus, e, kur yra marginalizuotų bendruomenių. Iš tiesų labai svarbu jas pasiekti, apriepti bendresnį vaizdą, ne tik užimtumą ir švietimą. Jeigu, tarkim, kalbėtume apie tai, kiek yra darbo vietų, kokios yra švietimo galimybės žmonėms marginalizuotose bendruomenėse. Akivaizdu, kad Nekvalifikuotų darbo vietų skaičius e, mažės e, ateityje ir e, iš tyrimų aiškiai matyti, kad universali politika paprastai neveiksminga, jeigu per nelik geras bus įsilavinimas žmonėms bendruomenėje, kurioje nėra jokių įsidarbinimo perspektyvų, tai tik paskatins tuos asmenys išvykti iš jų regiono. Taigi, manau, kad kalbant apie regį pranešimą, reikia vis dėlto įvairiais neįskampais žiūrėti šią problemą. Esu pasiruošusi bendratarpiauti su mūsų pranešėju ir su regijų komiteto pranešėja, jeigu jų panorės. Ir galėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Kosa. Svarbu, kad užimtumo komitetas pritartų šiai nuomoniai ir kad e, regi komiteto tvirtinamoje nuomonėje būtų į tai atsižvelgta. Ačiū. Iš GUE šešėlinio pranešėjų nėra, bet žaliųjų frakcijos vardu prašom. Uh, Aš ne tik šešėlinė pranešėja šiai nuomoniai, bet esu mm, paties pranešimo pranešėja kaip minėjo pona, ponas Koza, mes regionų komitete nukėlėme diskusijų datą ir aš norėčiau paprašyti, ar mes negalėtume e, procedūrinė tvarka, kadangi regi komitete šis pranešimas nukeltas, dėl techninių priežasčių, tai galbūt galėtume ir šiame komitete um, nukelti jį. Norėčiau padėkoti ponui Kosa už pranešimą. Manau, kad tai puikiai bazė mum dirbti, bet yra keletą dalykų, kurie mes norėtume kaip žaliai skirti uh, didesnį dėmesį, kas yra tos marginalizuotos bendruomenės. Norėtume, kad apibrieštis būtų aiškesnė. Turime neužmiršti Romų, kurie yra viena iš didžiausių pažeidžiamų grupių Europoje. Jūs taip pat kalbėjote išsamei apie užimtumą, bet nuomonės projekte daugiausia kalbama apie žemos ir vidutinės kvalifikacijos darbus, bet manytume, kad reiktų pasiūlymų ir aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Jūs sakote, kad reikalingos trumpalaikės priemonės kovojant su nedarbu, siekiant nedarbo prevencijos. Galbūt galėtumėt pasakyti, kokios tos priemonės galėtų būti, ar kokios tos priemonės buvo naudojamos praeitie ir buvo naudingos. O kitas klausimas skirtas pirmajai pastraipai. Jūs kalbate, kad reikia um, išardyti um, organizacijas, institucijas, kuriuose dirba daug darbuotojų. Ką jūs čia turite galvoje? Manau, kad prie šios nuomonės dar galėtume e, kai ką pridėti. Tai yra, pavyzdžiui, kaip užimtumo ir socialinių reikalų komitetas galėtų prisidėti, pažiūrėti, kaip panaudoti Europos socialinio fondo lėšas marginalizuotom visuomenėm integruoti. Ir čia mūsų mm, bendradarbiavimas su regionų komitetu e, galėtų pasireikšti toliau švietimas Reikia, kad būtų priemonės visais lygiais ES, kad išvengtume segregacijos švietime, kad užtikrintume visiems vienodas galimybės, nes, kaip sakė anksčiau kalbėję kolegos, čia mes kalbame ne tik apie užimtumą, bet ir apie švietimą. Kita svarbi tema e, kuri bus regi komiteto pranešime, tai yra e, būsto problema ir čia galbūt turėtume pabrėžti, kad socialinis būstas yra svarbi priemonė e, socialiniai įtraukčiai marginalizuotose visuomenės dalise. Ir e, tom marginalizuotom bendruomenėm galėtume panaudoti Europos e, labiausia E, neturtingiausiams e, piliečiams numatytas lėšas. Ir taip pat turime neužmiršti Europos užimtumo ir socialinių inovacijų programos ir ją taip pat pasinaudoti socialiniai integracijai. Taigi galima daug ką apsvarstyti ir aš labai laukiu e, bendro darbo su jumis, ponia Koša, ir su kitais uh, šešėliniais pranešėjais ir manau, kad mes galėsime parengti gerą nuomonę pranešimui regi komitete. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš kalbu kolegos vardu, kuris susirgo ir negalėjo dalyvauti posėdėje. Perskaitysiu jo pareiškimą. Dėkoju pranešėjai už darbą. Turime, manau, didesnį dėmesį skirti mokymui ir švietimui. Tas apimtų ir mokyklas, ir universitetus, ir profesinį mokymą. Reikia daugiau lėšų skirti E, užtikrinant ryšį tarp mokyklų, universitetų ir verslo įstaigų. Dėkoju pranešėjui už pasiūlymus dėl e, trumpalaikių priemonių, mažinant nedarbą. Dabar nedarbo procentas yra labai didelis ir turime imtis kažkokių skubių priemonių, ne, be, be tų ilgalaikių, kurias esame numatę. Dėkoju, e, ponė Lopės Fontanie. Dėkui, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. noriu padėkoti E, pranešėjui už nuomonės projektą. Per tokį mm, viename puslapyje jam pavyko labai daug svarbių dalykų paminėti. Į ispanų kalbą dokumentas išverstas labai prastai. Sako kalbėtoja, aš skaičiau prancūzišką dokumento e, teksto variantą. Taip, mm, daugelis nekvalifikuotų darbo vietų dinks, turime susikurti strategiją, numatydami mm, priemonės, kurias galėtume nedėlsdami gyvendinti. Kaip sakė kolegė, iš žaliųjų frakcijos labai svarbu e, plačiai apibriežti tas marginalizuotas bendruomenės, iš kurių viena didžiausių yra Romai. Tų pažeidžiamų visuomenės grupių darbuotojai, e, atstovai kartai, kartais dirba uh, vidutinė, vidurinės kvalifikacijos darbus, mm, kuriems ne visuomet turi tinkamą pasirengimą. Dėkui. Thank you. Uh, and, uh... Dėkuoju. Dabar stiksiu žodį pranešėjui, ponui Kosa. Dėkoju. Dėkoju visiems už komentarus, už pastabas. Ir matau, kad mūsų laukia įdomus bendradarbiavimas, nes ir tema mm, yra svarbi. Trumpai. Socialistų pritarčiau e, socialistų šešėliniam pranešėjam ir manau reikia įtraukti į nuomonę tai, ką siūlo socialistai. Labai svarbu peržiūrėti esamus teisės aktus, kaip jie e, pastarnauja marginalizuotoms bendruomenėms reglamentas šiais metais buvo peržiūrėtas ir mes norėjome, kad būtų padidinta lėšų marginalizuotom bendruomenėm. Dabar žalieji klausia, ką aš turiu galvoje, kad reikia didelės institucijas Mm, išskaidyti, nutraukti jų veiklą. Tai čia aš turiu galvoje e, neįgaliais e, asmenimis užsimančias organizacijas. Jas reikia iš, iš, sustabdyti jų veiklą ir atiduoti jų mm, vykdomas funkcijas bendruomenėms. Taip reikia apibriežti marginalizuotas visuomenės, reikia gerų apibrieščių, bet turime mm, čia elgtis atsargiai, kad, kad mum negryžtų bumerangų mm, po to tie mūsų apibrėžimai. ir apibrėžime. Taip pat turime, mm, rengdami apibrėžimą, turime turėti galvoje tą ilgalaikį neužimtumą. Dabar manau, kad didžiausia grėsmė marginalizuotom bendruomenėm yra ilgalaikis nedarbas, nes tai yra kaip užburtas ratas, iš kurio neįmanoma išeiti. noriu padėkoti liberalų e, frakcijos atstovams už jų indėlį. Galbūt e, mm, skiriame per daug laiko, per daug vietos Romų bendruomeniai, bet manau, kad tai nieko blogo, nes reikia išklausyti visų frakcijų nuomonių ir, ir įtraukti kiek galima į nuomonės projektą. Būsto klausimas yra labai svarbus. Paminėsiu ir aš jį savo nuomonėje. Europos socialinis fondas. Žinau, kad gausime statistinius duomenis ir galėsime juos įvertinti. Dabar prasidėjo nauja daugiametė finansų programa, taigi kol kas viskas tik prasideda. Ir dabar svarbiausia yra susirinkti statistinius duomenis, kad galėtume suprasti, kaip realiai, e, kokia realiai yra situacija marginalizuotose visuomenė ir, visuomenėse ir kokios kokios priemonės geriausia e, galėtų padėti spręsti tų marginalizuotų bendruomenių problemas. Ir esu pasirengęs glaudžiai bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais. Ir dar vienas dalykas e, - terminai. Pakeitimų pateikimo terminas ir galutinis balsavimas. Aš visai pritarčiau regi pranešėjos prašymui pailginti terminą. Vakar mes su sekretoriatu visas galimybės apsvarstėme. Bet turint galvoje mūsų komiteto darbo grafiką, negalime to padaryti, negalime pratesti. Taigi, išlaikome jau numatytą darbo grafiką ir tada tą patvirtintą nuomonę galbūt tada būtų mm, geras pagrindas, gera galimybė regi tą nuomonę įtraukti į savo pranešimą. Pirmininkė, dėkui. Dėkuoju, ponia Koza. Kaip jūs sakėte, negalime keisti darbų grafiko. Taigi, nuomonės projektas bus svarstomas. 7 gegužės, o pakeitimų pateikimo terminas yra 13 gegužės. 23 birželio mūsų komitete bus tvirtinama, o regi komitete 17 rugsėjo. Dėkoju. Dabar pertraukėlė. Ir grįžtame visi trečią valandą po pietų. Vyks labai įdomus klausimas kita aišku tema negu šiandien iš ryto, taigi iki po pietų. It's only 30 minutes. Well, I thought we would do two.